We will now start the hearing by the development. Pradėsime klausimus vystimosi komitete. Kalbėsime apie ekonominės ir finansų krizės padarinius besivystančioms šalims ir vystumajam bendradarbiavimui. džiaugiuosi galėdama pristatyti Aminatą Traorę. Jie yra rašytoja, politikė, politinė aktyvistė atvykusi iš Malio. Ji taip pat dirbo kultūros ir turizmo ministre nuo 1997 iki 2000 metų. Taip pat ji yra buvusi Junktinių tautų vystimosi programos koordinatorė. Dabar ji yra koordinatorė uh, Malio klausimais užsienio politikoje, taip pat ji dalyvauja kultūrinės įvairovės tinklo veikloje, taip pat ji yra nuolatinė ir globalizacijos proceso kritikė. Taip pat pristatau Mark Klant iš TVF, jis yra direktoriaus pavaduotojas, dirba fondo skirto Afrikai e, skyriuje taip pat yra susijęs su kelių kitų TVF skyrių veikla. Taip pat, kaip sakiau anksčiau, džiaugiuosi galėdama pristatyti profesorį Sheldrom iš Norvegijos ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos. Profesorius Sheldrop uh, vadovavo Norvegijos vyriausybiniai komisijai, kuri tyrė nelegalius uh, pinigų srautus ir savo ataskaitą jie paskelbė šiais metais savo prezentacijoje. Jis kalbės apie nelegalių pinigų srautus iš besivystančių šalių. Taip pat noriu pasveikinti poną Raymond Becker, kuris yra pasaulinio finansinio integralumo skyriaus vadovas, taip pat jis dirba ir tarptautinės politikos centre. Ponas Bekė taip pat yra rašytojas, jis parašė kapitalizmo Achilo Kulnas knygą, taip pat yra nemažai rašęs apie e, laisvosios e, rinkos e, procesus, daug yra tyrinėjęs korupcijos reiškinį, taip pat įvairius neteisėtus veiksmus su pinigais, taip pat yra daug rašęs apie pereinamo laikotarpio ekonomikas, jų poveikį išsivyščiams ekonomikoms ir panašius klausimus, apie tai jis kalbės ir šiandien. Ir galiausiai džiaugiuosi pristatydama pona Pedro Devas Konselus, kuris yra IFAD atstovas. Jis pakalbės apie perlaidų svarbą besivystančioms šalims. Jis dirba Ekosgė 20, kur jis taip pat e, pristatė savo parengtą dokumentą ir jo išvadas. Džiaugiuosi, kad jis šiandien dalyvauja šioje diskusijoje. Na, o dabar suteiksiu garbę pirmininkauti kolegai Gerero. Ačiū, gerbama pirmininkė. Anksčiau sakiau, kad ir kur jūs būtumėt, kad ir kur sėdėtumėt, jūs visada esate pirmininkė. Aš tik tai keliom minutėm e, eisiu šitą postą. Labai ačiū kalbėtojams, kurie pasisakys, e, ponė Traoriai. Labai dėkoju Jums, kad dalyvaujate šitam susitikime. Mes paruošime ataskaitą apie finansų ir ekonominę krizę e, besivystančiose šalyse tai perduotų žodį ponui Plant 15 minučių. Much, Mr. Chairman, Madam Chairman. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėt atvykti ir pasisakyti šioje diskusijoje. TVF ypač neramina tai, kas vyksta dabar pasaulyje, kai įsivyro finansinė krizė, kuri yra na, sunkiausia po antro pasaulinio karo. Pasaulio bankas prognozuoja, kad nuo 8 iki 10 milijonų žmonių atsidurs ties skurdo riba, jeigu pasaulio visuomenė nesims skubių veiksmų ir tai yra visiškai neprimtina. TVF jau seniai kalba apie tai, kokios gali atsirasti problemos ir kaip jos gali įtakoti besivystančias šalis. Mes visuomet teikiame rekomendacijas ir patarimus žemų pajamų šalims, bandydami padėti joms kovoti su krize. Taip pat nuolat prašome didinti išteklius tam, kad galėtume apsaugoti pažeidžiamas grupės ir kad būtų nuolat didinamos išlaidos prioritetiniuose sektoriuose, tokiuose kaip švietimas ir sveikatos priežiūra. Taip pat e, norime e, nuorat užtikrinti, kad skolinimo procedūros būtų paprastintos. Šiandien kalbėsiu apie Pietų Afriką, tai yra viena iš sričių, su kuria aš daugiausiai dirbu. Ir esu geriausiai susipažinęs, bet iš esmės tai, ką pasakysiu, gali būti taikoma daugeliui skurdžių šalių. Visų pirma, apie tai, su kokiam problemom susiduria Afrika. Nuo 2002 iki 2007 gamyba Afrikoje augo po 6 procentus per metus, tai buvo didžiausias rodiklis per 30 metų, infliacija labai krito sumažėjo įvairiose šalise. Tačiau vėliau Afrika patyrė du pasaulius ekonominius šokus, tačiau pati to, to nesukėlė, tos krizės nesukėlė. Tad kilo pinig, maisto e, produktų kainos, kūro kainos ir kilo didžiulės problemos Afrikos valstybių vyriausybėms, E, jos nebegalėjo susidoroti su kylančiais iššūkiais. Vėliau 2008-aisiais prasidėjo recesija. Biudžetai ir taip jau buvo įtemti dėl didžiulių maisto bei degalų kainų, tačiau dabar Afrikos šalims kyla papildomų problemų, nes didėja, mažėja eksportas, mažėja tiesioginės užsienio investicijos, taip pat mažėja perlaidų apimtis ir mažėja užsienio pagalba Prognozuojama, kad 2009-aisiais gamyba auks tik tai 1 procentu Afrikoje. Tai bus pirmas kartas per dešimtmetį, kai matysime, jog pajamos vienam gyventojui sumažės. Recesija tikrai nevienodai paveikė visas šalis, daugiausiai nukentėjo tos šalis, kuriuose finansinis sektorius buvo labiau išsivystęs, pavyzdžiui, Pietų Afrika. E, taip pat labai didžiulės neigiamas pasiekmes pajutė tos šalis, kurios labai daug dėmesio skirdavo uh, Um, deimantų, žaliavinės naftos, pavyzdžiui, eksportui. Uh, visos šios šalis vienaip ar kitaip tiesiogiai pajautė krizės pasiekmes ir tikrai negalima sakyti, kad nėra tokios šalies, kuri nenukentėjo. Visoje Afrikoje daug problemų, visose šalise didėja skurdžiai gyvenančių žmonių skaičius ir ekonomika toliau smunka. Kaipgi Afrikos šalis reaguoja į šią krizę? Greičiausias atsakymas būtų toks, jos reaguoja geriau nei anksčiau. Sulėtėjus ekonomikai anksčiau, kaip ir dabar, šalis turėjo mažai veiksmų laisvės reaguoti į tai, kas vyksta dėl tam tikrų problemų fiskaliniai, biudžetiniai politikoje ir susikaupė didžiulės e, skolos, buvo per mažai sutaupyta lėšų, todėl šalis turėjantis griežtos, ribotos politikos, pavyzdžiui, riboti išlaidas, importą riboti, taip pat kištis ir į šalies vidaus ekonomikos procesus. Ir būtent tokia reakcija yra neteisinga. Reikėtų veikti kitaip. Tad e, daug ko buvo pasimokyta ir dabar jau daugelis Afrikos šalių gali pasimokyti pasirimti savo praeitimi. 2007-2008 biudžeto balansas kai kurios šalise buvo teigiamas arba netgi perteklinis, deficitai buvo mažesni nei 10-ame dešimtmetyje, infliacija suvaldyta daugelyje šalių. Taigi, dabar šalis buvo geriau pasiruošusios, jos turėjo sukūrusios tam tikrus finansinius buferius, turėjo rezervus ir tokia palankesnė padėtis leido geriau dorotis su kilusiais iššūkiais. Daugelis šalių būtent dabar tais ištekliais ir naudojasi. Matome, kad biudžeto deficitai prognozuojama, kad didės trijose iš keturių Afrikos šalių. Kiekviena šalis pati sprendžia, kaip geriausiai stimuliuoti paklausą šalies viduje. Tačiau skurdžios šalys turės didžiulių problemų. Vis dėlto ir jos sugebės suvaldyti valstybės išlaidas. Pavyzdžiui, Botsvanoje, Mauricijoje, Tanzanijoje buvo padidintos išlaidos ir buvo imtas agresyvių priemonių doroti su krize. Tad tai aiškiai rodo, kad reikia ne tik rezervus turėti, bet ir pasitelkti pagalbą iš, pagalbą iš išorės, apie tai aš pakalbėsiu vėliau. Infliacijos rizika šiuose šalise nėra tokia jau didelė, tai reiškia, kad pinigų politika gali būti netokia griežta, netokia ribota. Taip pat kai kurios šalys nesijėmė tokios griežtos, ribotos politikos ir jos taip pat neapsiriko. Taigi mes e, gan optimistiškai, bet atsargiai esame nusteikę dėl 2010-ųjų ir atsigavimo kai kuriuose Afrikos šalyse. Yra prognozuojama, kad 2004-aisiais augimas bus 4 procentai Afrikos šalyse, vis dėlto noriu pabrėžti, kad yra ir nemažai rizikos. Jeigu pasaulinė ekonomika neatsigaus, arba jai pasikeis politika, arba, pavyzdžiui, donorės neteiks paramos, tai tuomet padėtis gali pablogėti, bet tai reikš, kad Afrikos šalių valstyb, vyriausybės turės imtis konkretesnių veiksmų. Prieš krizę Afrikos šalis gaudavo nemažai paramos ir pagalbos, tačiau dabar jos dėl tos pagalbos turi elgtis gan atsargiai, nes gali būti taip, kad tos pagalbos nebegaus. Todėl reikės ieškoti naujų veiksnių, kurie skatintų, aktyvintų jų ekonomiką. Reikia ieškoti įvairių priemonių, kurios padėtų intensyvinti verslo, ekonomikos rytį, privatų verslą, taip pat gerinti viešuosius. E, vieš, kai kurias e, viešasias sritis. Dabar šiek tiek apie konkrečias šalis e, ir mūsų pagalbą jom. Mes didiname palankesniems sąlygom teikiamų paskolų kiekius nuo rugsėjo e, Pietų Afrikai mūsų įsipareigojimai finansinė prasme siekia 3 milijardus dolerių. Prieš tai tos sumos buvo 1,1 milijardų ir mes planuojame nuveikti dar daugiau. Mes ir toliau didinsime e, palankesniems sąlygom išduodamas paskolas, jų apimtis ir tikimės pasiekti net 17 milijardų kiekiu. Tai mes apskritai padvigubinom savo skiriamą finansavimą ir kreditus tom šalim. Taip pat e, paskolos yra pigesnės ir e, nustatomos nulinės palūkanų normos palankesniam sąlygom išduodamom paskolom per tam tikrą laikotarpį. Taip pat mes e, su, numa, sudarome paskolų sutartis, e, kuriuose numatomos išskirtinės specialios sąlygos, kurios suteikia Afrikos šalim dar papildomai 12 milijardų dolerių. Tai turėtų padėti sukurti papildomus rezervus, kuriais galima būtų pasinaudoti ateityje. Kai kurios šalis jau dabar naudojasi tais rezervais, kad galėtų reaguoti dabartinę krizę. Taip pat keičiame ir skolinimosi pobūdį. Mes atsižvelgiam šalių poreikius, į jų skirtumus ir stengiamės e, atsižvelgti jų poreikius. Ir dabar paskolos duodamos pagal tris kategorijas - pagal skubius poreikius, trumpalaikius poreikius dėl ekonomikos arba taip pat atsižvelgiant į vidutinės perspektyvos poreikius. Taip pat pakeitėm ir sąlygas, pagal kurias išduodam paskolas. Pavyzdžiui, skubios paskolos yra iš vis besąlyginės. Ir apskritai visų TVF programų sąlygos buvo pakeistos, paderintos, pakoreguotos atsižvelgiant į dabartinę padėtį. Ir turiu pasakyti, kad TVF programuose apskritai nebeliks itin griežtų sąlygų, kurios būdavo anksčiau ir visos sąlygos dabar bus šiek tiek švelnesnės. Ir tikrai mes stengiamės atsižvelgti į šalių padėtį, tų šalių, kuriuoms skolinam ir jeigu matom, kad jos negalės gražinti iki tam tikro galtinio termino, mes šiek tiek keičiam sąlygas. Mes remiame mažų pajamų šalis ir kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, padedame gerinti uh, E, finansavimas specialiom programom, kurios skirtos sveikatos apsaugai, pavyzdžiui, švietimui. Burundija, pavyzdžiui, remiame trašų dalyjimo programas, mikrokreditų programas. Ganoje skiriame lėšas socialinės apsaugos, sveikatos ir sanitarinių priemonių įdėgymui programoms. Yra ir aišku daugiau pavyzdžių, aš paminėjau tik tai keletą. Dar viena priemonė. Uh, kurios įmamės, yra lankstesnis požiūris į skolas, į įsiskolinimą. Ir e, žinome, kad visos žemų pajamų šalis turi nepakankamą infrastruktūrą gerinti ekonomiką. Praeitie mes e, skolindavom tik tai pagal tam tikras programas ir daugiau dėmesio skirdavom privačiam sektoriui, dabar šiek tiek keičiame savo poziciją ir tokios labai pažeidžiamos šalis galės daugiau skolintis tiek palankesniems sąlygom, tiek paprastom sąlygom. E, tokios, tokie būtų pavyzdžiai iš tų priemonių, kurias mes dabar taikome tam, kad konstruktyviai padėtumėm Afrikos šalim, žemų pajamų šalim, kad užtikrintumėm trumpalaikės perspektyvos ir vidutinės perspektyvos ekonomikos augimą. Ko dar reikėtų iš tarptautinės bendruomenės pusės? Daugelis žemų pajamų šalių ir toliau bus priklausomos nuo išorės pagalbos, taip pat nuo privačių pinigų srautų, pavyzdžiui, iš perlaidų. E, tai reiškia, kad šalims reikia daugiau paramos iš tarptautinių finansinių institucijų. Mes tengiamės, aišku, padėti šiom šalim kovoti su iššūkiais ir mes prognozuojame, kad tokiom šalim reikės maždaug 50 milijardų papildomo išorinio finansavimo. E, kalbu apie papildomas lėšas prie tų, kurių 2005-aisiais buvo pareikalauta Glenygal susitikime. Ir svarbu, kad prie šio proceso prisidėtų visi donorai ir visos tarptautinės finansinės institucijos. Jeigu mes norime pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų, tai mes turime laikytis bent jau Glen Eagles nustatytų e, reikalavimų ir galbūt netgi eiti dar toliau. Noriu paminėti, paminėti kelis dalykus. TVF nuo pat pradžių paskelbė ir suprato, kad ši krizė turės didžiulį neigiamų pasiekmių žemas pajamas turinčiom šalim ir mes taip pat pripažinome, kad reikia labiau stengtis, jeigu norime pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų ir ypatingai norime mažinti skundą, skurdą. Atsiprašau. Mes teikiame ir anksčiau patarimus ir rekomendacijas ir esame ir anksčiau sakę, kad reikia kovoti už tūkstantmečio vystimosi tikslus, nepaisant ekonomikos lėtėjimo ir smukimo. Tai yra reikia e, atl sušvelninti šiek tiek biudžetinius finansinius reikalavimus ir leisti e, šiom šalim nukrypti nuo tų griežtų reikalavimų. Reikia daryti išimtis, tačiau vien to nepakanka, reikia daugiau finansinės paramos. Praeitais metais TVF skyrė, kiek galėjo paramos, e, bet mes vieni, aišku, negalime padėti Afrikos šalims. Visa tarptautinė bendruomenė turi prisidėti tam, kad užtikrintumėm pakankamą finansinę pagalbą. Ačiū pirmininkė, kad pakvietėt mane atvykti ir dalyvauti diskusijų. Dėkojom ponui Plant, dabar duosime žodį poniai Traorė. Turite 15 minučių. Merci, monsieur le président. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Man labai malonu būti čia. Ir nagrinėti krizės pasiekmes neturtingoms pasaulio šalims. Žinoma, ypatingai Afrikai. Norėčiau pradėti pasakydama, kad mes esame sisteminės krizės pačiame įkarštyje. Ir matome pajamų žlugimą, ir kurio, kuris atneša labai sudėtingų pas, rimtų pasiekmių Afrikai, kaip sakė ponas anksčiau kalbėjęs pranešėjas. Yra buvę ir kitų krizių, pavyzdžiui, vystimo krizė, kuriai nebuvo teikiamas tokia reikšmė, demokratijos ir kritinio mąstymo krizė. Dar prieš šios sistemos žlugimą ekonominė krizė Afrikoje jau buvo akivaizdi. Matant turto problemas, TVF ir pasaulio banko programas, kurios pasmerkė milijonus darbuotojų nedarbui ir arba labai mažiems atlyginimams, taip pat ir maisto produktų krizė dėl to, kad žemės ūkis buvo nukreiptas nuo pagrindinio tikslo, tai yra maitinti žmonės, taip pat ir klimato e, kaitos krizė, tai sausros ir visa kita. Be to ir socialinė krizė, socialinių ryšių griuvimas, konfliktai, moralinė krizė, kurią mes stebime, kai matome beviltišką bandymą praturtėti asmeniškų lygmenių. Vardydama visas šias krizės, turiu galvoje, kad dominuojančios jėgos stengiasi, stengiasi sukurti šitą chaosą. Sistema yra chaotiška. Progresas iš tikrųjų vyko 6, 6 procentų e, augimas buvo užfiksuotas vyriausybėse bet nebuvo pajustas namuose. Ir o, galimybės nešio moteriams gauti sveikatos priežiūrą ar lėšos vaikams, kad mūsų o, vaikai galėtų toliau gyventi pas mus, o neturėtų belsis į Europos duris. Ir Labai svarbu, kad TVF e lėšos būtų padidintos, ypač atsižvelgiant į dabartinę krizę, kad tikrai būtų galima padėti mūsų valstybėms, nes ta e, krizė ypatingai aštrina dar visas problemas ir reikia iško sprendimų. Galime konstatuoti, kad nerasta. A, ir tų nedidelio kiekio lėšų, kurių reikėjo tam, kad mm, kad būtų galima padėti tą milijardų žmonių, kuriem trūksta maisto, tačiau buvo surasta lėšų išgelbėti bankus. Ir šiaurės šalis, laisvo šalis, kurios nesu, nepa, nesudarė galimybę mums išsaugoti mūsų šalius su, e, nepriklausomumą, vis tik tai sugebėjo būdus išgelbėti savo bankus. Taigi pasinaudokite savo gale e, ir finansinė ir politinė tame kontekste, kur kur iš tikrųjų reikia kalbėti apie baisius o, ekonominius nusikaltimus Afrikoje. Ir panaudokite visą mm, galimą jėgą, visą galimą spaudimą priimant sprendimus Afrikoje. Aš noriu savo pasiūlymus pateikti kontekste. Noriu pabrėžti, kad labai džiaugiuosi, kad galiu šiandien būti čia. Noriu pasakyti, kad tas procesas taip pat yra labai svarbi Berlyno sienos griuvimo paminėjimo dalis. Nes būtent nuo to momento mums buvo pasakyta, štai e, diktatūrų nebelieka, reikia atsiverti, liberalizuotis, e, užtikrinti demokratiją, skaidrius rinkimus kad dabar galėtų tie vystimosi procesai, kurie negalėjo anksčiau vykti, nes dabar jūs jau galėsite kontroliuoti savo išrinktuosius atstovus, tačiau mes negalime kontroliuoti savo o, išrinktų atstovų taip, kaip galite jūs. Žudamos tautos, moteris prievartaujamos, o Visa tai vis tiek yra dar tas pats vystimosi procesas, kuris orientuotas iš tikrųjų tik tai į o, galimybės iš pasinaudoti pirminėmis žaliavomis, kurias iškasamos išgaunamos pas mus ir visiškai yra nukreiptos prieš o, mūsų valstybės. Dauguma afrikiečių net nežino, apie kokią krizę eina kalba, kas tos krizės priežastis. Niekas Afrikoje nekalba apie tą krizę bet iš tik, nes iš tikrųjų mes gyvename nuolatinėje krizėje. Tačiau dabar o, dėl tokios situacijos vakaruose tikrai didelė dalis vakarų valstybių piliečių ir politikų pradėjo abejoti netgi savo sistemos veikimu. Tai, tai yra puikia proga atkreipti dėmesį į mus. Žiūrėkite, mes jau esame gerame kelyje, taigi panaudokime viską maksimaliai, ką dabar turime, kad neprarastumėm to konkurencingumo, kurį, to proceso, kurį kurį mes užsitikrinam iki dabar. Aug... Ar tai būtų kalnakasyba, ar tai turizmo, ar tai kitas sektoris, iš tikrųjų visas tas augimas visose sektoriuose stebimas iš tikrųjų nieko neduoda eiliniam žmonėm. Aš manau, kad atėjo laikas atsižvelgiant į tą krizės kontekstą ir į tuos 20 metų nuo Berlyno sienos griuvimo, užtikrinti, kad Afrika, vargšė Afrika, vargšė Afrika, kuri yra um, pasaulinio augimo auka, kuri yra tik tai žlugusių valstybių kontinentas, kad iš tikrųjų ji turėtų galimybę dabar parodyti pirštu, iki kur gali prieiti ta sistema, iki kokio baisaus um, žmogiškų gyvybių um, ir ekosistemų sužlugdymo taško. Pasinaudokime tą galimybę ir padėkime besivystančiams, be, besikūrenčioms valstybėms Afrikoje. Tikrai šiandien galime pradėti kalbėti apie naują Afrikos pasidalymą. tos labiau išsivyščiusios valstybės turi galimybę pasinaudoti visais turtais ir, ir, ir ant žemės, ir po žemėmis. Tačiau reik, jeigu taip, tai reikia aiškiai pasakyti, apie kokį vystimąsi eina kalba, nes tikrai nieko mes nepadarysime. Aš manau, kad krizė turėjo būti proga atsisakyti to, tokio vystimosi, kuris neleido mums panaudojant pirminius išteklius, visas tas žalėves, kurių kur tokia turtinga yra Afrika, o, užtikrinti reikalingą vystimasi. Nes tai tik tai suteikiamas legitimumas valdančiai klasiai, kuri paskui tik tai naudojasi visais turtais, um, sužlugdo pramonės užuomasgas, suž, sužlugdo smulkiuosius ūk, ūkininkus, sužlugdo mūsų amatininkus ir naudojasi visą tą gerovę tik tai vardant savo interesų. TVF ir Pasaulio banko primestų reformų rezultatas yra tas, kad tik tai yra sužlugdama dar ir ta, visas tas visuomenės tinklas, kuris iki šiol buvo. Aš manau, kad visi šiandien turi pasipriešinti o, tokiam vystimusi. Ar Ar mes esam tokia rasė, kuri nesugeba nieko padaryti, o gal čia yra tik tai sistema, kuri neduoda jokių rezultatų, kuri nesugeba užtikrinti tvarių procesų ir kur iš tikrųjų o, kelia problemą visai problemai. Ir kadangi problemos yra globalios, tai dabar reikia ieškoti globalių sprendimų tam, ką mes matome Afrikoje šiandien. Manau, kad reikia visų pirma pakeisti paradigmas. Nere, negalima TVF suteikti visų lėšų ir visų galimybių vykdyti tokią politiką, kuri kenkia mūsų žemynui trys ketvirtadaliai, didžioji dauga, didžioji daug, e, dalis TVF pastangų neduoda nieko iš viso Afrikai. Nors Afrikos didžioji dalis lėšų nukeliauja į Afriką, bet jaunimas, kuris bėga iš Afrikos, net nežino, kad toks TVF egzistuoja. Ir šiandien, kai švenčiate Berlyno sienos griuvimą, pasirūpinkite, kad Berlyno sienos griuvimas ne, nereikštų kitų sienų statymo. Aišku, reikia užduoti klausimus ir didžiam aštuonetui kai ekonomikos rodikliai leidžia mums dalyvauti didžiųjų žaidimuose, tačiau BVP rodikliai visiškai nieko toko nerodo. Kažkas iš tikrųjų vyksta. Ir todėl šiandien turi būti keliamas klausimas dėl to, kokia turi būti viso pasaulio valdysena. Tikrai, jeigu nebus galvojama apie e, didžiųjų tarptautinių finansinių e, organizacijų iš įsivyščiusių valstybių ir e, labiau išsivyščiusių, iš besivystančių valstybių santykių pobūdis nebus analizuojamas. Ir jeigu nesikeis situacija, mūsų vaikai bus priverti, priversti bėgti iš mūsų žemynų ir kur jie bėgs. Aš galiu užbaigti tik tokią išvadą, kad tai pasaulis pavirs milžiniškų kalėjimų, kur turtieji turės, turtingieji turės užsibarikaduoti, statyti sienas, kad užsibarikaduotų nuo imigrantų. Ir tos valstybės, kurios yra tokioje situacijoje, tikrai nieko negauna iš priekybos liberalizavimo. Tai tik tai mūsų išrinktieji vadovai susišluoja visas lėšas o a, vietos Afrikos gyventojai moka labai brangiai už visą tai, ką mes gauname iš šių globalių procesų. Gracias, Ačiū, ponė Taurė. Dabar Europos parlamento nariai turi progą paklausti arba pakomentuoti mūsų šių dviejų ekspertų pasisakymą. Jie abu entuziastingai kalbėjo apie savo darbą, bet labai skirtingai. Prašome jūsų eilę klausti. Ponas Geringsas. Oui, il faut bien quelqu'un pour commencer. J'étais pas tout à fait préparé avec le. Tikriausiai kažkam reikia pradėti. Aš labai atidžiai klausiausi Aminatos Traorė pasisakymo ir norėčiau užduoti klausimų abiem kalbėtojam. Pirmiausiai TVF atstovui. Tai yra labai polemiškas klausimas ir abu pirmieji pasisakusieji tai, tai įrodė. Taigi klausimas ponui Plantui, turint galvoje ponios Aminatos Traorė pasisakymą. Tarp visko ir nieko, ar yra koks nors praktinis būdas, praktinis kelias? Kokių kokios reformos galėtų būti kaip ir toks aukso vidurys. Ar galime pagerinti, ką nors, naudodamėsi dabartinę struktūrą, dabartinę sistemą? Žinau, kad TVF politika 80 metais turėjo didelės įtakos e, Afrikoje. Ir vėliau TVF pakeitė savo darbo principus, savo, savo politiką. E, restruktūrizavimo programos TVF e, ieško biudžeto e, balanso. Man visą laiką labai trūko palaikančių politikų, jeigu ieškome biudžeto balanso. Nėra jokios kitos politikos, kuri atsakytų į socialinius klausimus. Taigi TVF yra toksai kaip atpirkimo ožys, mes taip ir ne, nepadarom jokio, jokio progreso. Donorai sutiko 2005 mm, e, metais mokėti 0,7 BVP ir kol kas liktai nėra jokio mm, pasistumėjimo, buvo prižadėta kad tie mokėjimai truks iki 15 metų, bet panašu, kad taip negalės būti. Klausimas Amina Natai Traore. E, Važiuoju. Kotone e, susitarimas, kuris bus peržiūrėtas ir kitis. Kotonų susitarimas, atsiprašau. Ar tai galėtų būti pagrindas naujai politikai? Nes kotonų kotonų e, susitarime yra kalbama apie privatų sektorių ir nevyriausybinių organizacijų vystimasi Afrikoje. Mes žinome, kiek, koks buvo pasipriešinimas, kad pilietinė visuomenė būtų įtraukta į kotonų susitarimą. Ir Europa gerai padarė, gerai pasielgė šiuo atveju, nes pilietinė visuomenė visuomenė Afrikoje tu, neturi pakankamai struktūros ir nėra pakankamai valdymo užtikrinta, o aišku, tuomet valstybės negali tinkamai veikti. Eina kalba tuomet ir apie piliečių saugumą. Ir tada skurdas ima viršų visose sritise. Tai, tai gal būtų tokie keletas klausimų diskusijoms pradėti. Aš bandau ieškoti, iš ko tą mozaiką kažkokiu elementu būtų galima su, sudėlioti, kad galėtumėm judėti į priekį. Jūs tikrai savo pasisakymę kalbėjote apie labai rimtas problemas, tai, bet mm, tokiu, tokios baisios situacijos akivaizdoje, kokie jūs esate, mes politikai turime ieškoti sprendimų, negalime taip sėdėti. Madame Žoly. Pone Žoly. Aš norėčiau užduoti klausimą Markui Plantui. Savo pasisakymę jūs kalbėjote apie TVF pastangas padėti Afrikai. Bet praeitą kartą, kai pažvelgiau į skaičius, rugsėjo vidury, 1,60 procentų paskolų tik tai buvo skirta Afrikai. Taigi, Norėčiau tiksliai sužinoti sąrašą valstybių ir kokios sumos buvo, kurios gavo naudą iš tų 250 milijardų dolerių, kokia dalis yra skirta realiai Afrikai. Kačmarek. Ponas Kačmarek. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau vis dėlto apginti tą demokratijos, demokratinių pokyčių procesą, pasisakyti už jį. Negaliu pritarti tam, kas buvo pasakyta, tai yra, kad neva demokratija silpnina ir mažina vystimosi potencialą. Aišku, kalbant apie Vokietiją, demokratizavimo procesas nepadėjo paskatinti ekonominio augimo, taipogi neišsprendė visų problemų. Dabar minime 20 metų po Berlyno sienos griuvimo. Vis dėlto turėtumėm nepamiršti, kad pusantro milijono žmonių emigravo iš rytų Vokietijos į vakarų e, ir rytų Vokietijoje net ir dabar vidutinis e, darbo užmokestis yra žemesnis nei vakarų Europoje. Ta demokratija nėra kažkokia panacėja nėra visom problemom tinkantis sprendimas. Aš pats esu kilęs iš šalies, kuri visuomet buvo laikoma nelabai turtinga. Iš tos šalies, kurioje reformos ir ekonominiai pokyčiai yra susiję su demokratijos įvedimu. Tai jokių būdų nereiškia, kad demokratija pati savaime yra panacėja ar kažkokia uh, stebuklų lasdelė, kurią pamojavus dinksta visos problemos. Tikrai ne. Mes kalbam apie demokratinių pajėgumų kūrimą. Tam, kad vietos politikai turėtų tam tikras priemonės, kuriam galėtų pasinaudoti ir galėtų išnaudoti, panaudoti tą demokratinį potencialą. Tačiau sinekvanon sąlyga yra žmonių dalyvavimas procese. Vyriausybės, kurios neturi demografinio legitimumo, jokių būdų negali išspręsti problemų kylančių šalyse. Sažiningai galime pasakyti, kad taip, mes taip pat dažnai veikiame per lietai ir neišsprendžiame visų problemų, tačiau tai nėra demokratijos kaltė. Ponas Kešman. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau kalbėtojų, nes aš pavėlavau šiek tiek į posėdžio pradžią, negirdėjau ponios Trovori pasisakymo pradžios, e, bet iš to, ką girdėjau, norėčiau padėkoti. Ačiū, kad atvykote, kad pasisakėte taip tiesmukai ir taip atvirai. Labai dažnai politikoje žmonės ne visuomet sako tiesą, arba ją tiesiog įvinioja į gražų popierėlį ir net blogas žinias bando pateikti gražiai ir mūsų tikinti. Šiame parlamente labai dažnai kalbame apie demokratiją, tačiau kyla toks klausimas, kas yra demokratija, jeigu žmogus yra alkanas? Ką duoda demokratija, jeigu žmogus neturi prieimo prie vandens, neturi prieimo prie vaistų, jei jis gali tiesiog mirti, moteris gali mirti gimdydama, apie kokią demokratiją tuomet galime kalbėti? Tad būtina užtikrinti kad demokratinės institucijos ir pati demokratija daro įtaką pokyčiams ir atveria duris žmogaus orumui, civiliniam, pilietiniam teisėm ir taip toliau. Taip, jūs teisi, mes nuolat statome sienas, kapitalo sienas, investicijų sienas, skatiname subsidijas, jeigu padidėja gamyba, tuomet ta produkcija yra išsiunčiama į besivystančias šalis ir tokiu būdu priverčiame jų ekonomiką bankrutuoti. Tad taip statome save pirmą kitų. Visų pirma, rūpinamės savimi. Migracijos klausimas taip pat labai aktuolus. Panašu, kad šio parlamento nariai vis dar nesuvokia, kad migracija egzistuos visą laiką. Tol, kol žmonės ieškos geresnio gyvenimo savo arba savo šeimom. Nereikia to pamiršti. Nepamirškime, kad perlaidos, kurias E, užsienį dirbantys žmonės siunčia į besivystančias šalis, tos sumos viršyje bet kokios užsienio pagalbos sumas. Tad migraciniai srautai sustos tik tuo met, kai išspręsime pagrindinės problemas dėl investicijų, dėl e, klimato kaitos tragiškų pasiekmių, kurias matome jau dabar. Taip pat reikia nepamiršti ir dar vieno svarbaus dalyko. Turime uh, kovoti su skurdu, kankinimu, priespauda, nes visa tai taip pat priverčia žmonės išvykti iš savo namų, bėgti. E, tikrai kartu galime ieškoti sprendimo ir ačiū, kad atvykote ir mums priminėte tas pagrindinės problemas. Ir tikiuosi, kad jūs ir ateityje taip pat kalbėsit kaip šiandien, nebandysite visko suvinioti į vatą, o tiesiai išviesiai sakysite tai, ką galvojate. TVF atstovui Taip pat šitą norėčiau pasakyti, na, nebuvau, kai jūs kalbėjote, bet prisimenu profesoriaus Nairi Woods uh, pasisakymą. Jis kalbėjo apie tuos taip vadinamus naujuosius pinigus, kurie atsiranda uh, per perlaidas po ekonominės krizės. Tai yra, jis kalbėjo apie tai, kad tai ekonominė krizė yra sukelta uh, godumo. E, tad tikrai norėčiau prisiminti jo kalbą, nes joje buvo labai daug svarbių elementų. Ir taip, e, apgailėtinai maža suma yra skolinama Afrikos šalims. Jei neklysto, 86 procentai visų paskolų atitenka tom taip vadinamom kylančiom, besikūrenčiom ekonomikom. Taigi, ar TVF ir Pasaulio bankas galėtų dirbti veiksmingiau, jei turėtų daugiau atstovavimo, jei skolintų daugiau ir kitom šalim. Taip pat kyla klausimas, ką mes kaip parlamentarai turime daryti, ko turime reikalauti iš TVF ir kaip priversti jos reaguoti kritiką. Na, baigsiu pasisakymą tuo, nuo ko pradėjau. Tai, ką jums pasakiau, nebuvo tiesiog tušti komplimentai, ponė Traori, tai buvo faktai. Tikrai žmonės nesuvokia ir net neįsivaizduoja, ką reiškia, kai tavo sunus, tavo vienintelis vienturtis sunus išvyksta iš šalies ir vyksta į nežinę, nežinodamas, kas jo laukia, ar mirtis, ar skurdas, ar dar kažkas, tiesiog todėl, kad jis neturi kito pasirinkimo. Ir tikrai niekas nesuvokia, kaip turi jaustis motina, kurios sunus išvyksta ir to tikrai nesuvokia nei vienas žmogus šiame parlamente. Si no hay más preguntas, yo eh, quería hacer yo mismo una. Jeigu daugiau klausimų nėra, aš pats irgi norėčiau užduoti vieną klausimą. Abu pasisakymai. Išgirdome du pasisakymus. Pirmiausia, TVF pasisakymas prieš penkerius metus nebūtumėm galėję išgirsti tokio pasisakymo. Buvo pasakyta, kad krizė yra tokia reikšminga, kad reikia e, supaprastinti finansinius ir, ir monetarinius tikslus. TVF tai yra labai svarbu, nes jisai labai mm, išgyvena šitą krizę. Ir paskui ponė Traorė mums kalbėjo ir, ir pasisakė labai griežtai, labai ryškiai. Jis pasakė, kad Afrikoje krizė yra pastovi, krizė nėra dabartinė ir jinai neprasidėjo 2008 metais, tai yra testinė krizė. Ji kalbėjo, kad e, tam tikri pasiekimai, tam tikra pažanga, kuri įvyko e, praeitie makroekonomikoje iš tiesų Afrikoje nepagerino žmonių gyvenimo. Ir dar rimtesnis argumentas jį pasakė, kad jie, afrikiečiai, tiesiog jaučiasi bejėgiai iš naujo skaldant Afriką, iš naujo pertvarkant e, Afriką. Ir jinai pasakė, atsiprašau, bet esu netekusi vilties. E, bet e, tas vilties netekimas yra energija ateičiai, energija pasikeitimui. Mes galime įvykdyti tos pokyčius, turime pradėti dirbti, kad, kad e, patiktumėm atsaką šitai kriziai, kuri yra labai gili, ypatingai besivystančiose šalyse, neturtingiausiose šalyse. O dabar duodu žodį e, mūsų svečiams. Kiekvienas turi penkias minutės atsakyti į klausimus ar pakomentuoti tai, kas buvo išsakyta. Žodis jums. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti anedoktu, kuris įvyko senokai, dar prieš krizę. Aš kalbėjau su pirmininku. Uh, kur buvo per daug pinigų iš, atspausdama, per daug išleidžiama. Žodžiu, dar visiškai prieš krizę, tokioje šalyje, kur buvo per daug iššūkių ir per mažai resursų. Ir aš jam aiškinau makroekonomiką ir jisai suprato viską, jisai linkčiojo ir sakė, ponė Plantai, gerai, mes to pasirūpinsime, tu, pasirūpinsime to makro, tais makro reikalais, ar jūs turite mums traktorių? Aš pasakiau, aš esu iš TVF, mes esame bankas, mes pinigų duodame. Jis pasakė, ne, ne, ne, daugiau pinigų mums neduokite. Aš čia vat. Jie paprasčiausiai pavoks, visi tie ministrai pavoks tos pinigus, atims iš manęs, man tiesiog reikia traktorių. Manau, kad tai. Manau, kad šitai iliustruoja kelis dalykus. Pirmiausia, kad vystimasis reikalauja makroekonomikos stabilumo e, žmonės turi turėti stabilų uh, biudžetą ir, ir pasipriešti krizai. Ir jeigu to nebus, tai kiti mechanizmai pasirinks už juos. E, žinoma, reikia tų traktorių, reikia tų e, vystimosi sistemų, bet, bet reikia ir makroekonomikos reiškinių. Iš tikrųjų, neužtenka vien pinigų, reikia apčiopiamų dalykų ir, ir būtent tada tas prezidentas pasakė, kad jeigu tiesiog mes injektuosime pinigus į korumpuotą sistemą, tai jie iš jų nenusipirks traktorių. E, tarptautinė vystimosi bendruomenė iš pasimokė 98-99 metais, 80-90 metais, kai stabilizavosi makroekonomikos faktoriai, bet e, neturtas pasaulyje nemažėjo. Mes žiūrime į tai, kaip mes dirbome 90-aisiais metais ir dabar stengiamės keistis. Ir mes kreipiamės į šalis, klausime, kaip jos nori vystytis, prašome, kad jie kurtų savo strategijas, kurias mes padėsime, finansuosime. Ir būtent kurdami tuos vystimosi tikslus mes bandome kurti pasaulio vystimosi strategiją. Dabar girdime tarkim, ponios Traorė balsus, juos reikia išklausyti. Manau, kad mes nežinome atsakymų kol kas, bet jau praėjome, pradėjome eiti tuo keliu. E, klausomės jau vietinių balsų, kurie, kurie dirba dėl, dėl savo regiono vystimosi. Žinoma, tas procesas yra labai lėtas, negaliu pasakyti, kad žinome visus atsakymus, bet tai yra labai svarbus lūžis, kaip mes žiūrime į šitą krizę ir įvystimasi. Makroekonomika dėl makroekonomikos ir jo stabilumo yra beprasme. Mums reikia pastovaus debatų, pastovių debatų apie tai, kaip reikia tą vystimasi vykdyti. Žinoma, augimas yra būtinas, kad mažėtų neturtas, bet vieno augimo neužtenka tam, kad pamaitintumėm neturtingus žmonės, tam, kad jie turėtų sveikatos apsaugos paslaugas ar, ar švietimą. Reikia augumo, augimo, reikia makroekonomikos faktorių, bet taip pat reikia ir institucijų, strategijų, e, kurios realiai padėtų žmonėms. Žinoma, jau, jau yra pažangos padaryta, bet kuo daugiau girdėsime tokių balsų kaip ponos Traorė, to, to daugiau padarysime, to daugiau įsime į priekį. Buvo užduotas klausimas ir iš pirmininko, ir, ir, ir iš kitų apie mūsų pagalbos e, dydį. Aš skaičių dabar tikrai neturiu, jeigu norėsite, galėsiu atsiųsti tos skaičius, bet Afrikai procentaliai mes teikiame mažiau pagalbos negu kitoms šalims. Tačiau reikia suprasti TVF prigimti mūsų instituciją padeda e, tuo met, kai problemos yra labai aštrios ir kai jos turi įtakos visam pasauliui. Mes Afrikoje tiesiog padedame e, susitvarkyti, susidoroti su makroekonomikos problemoms, bet to neužtenka. E, Afrikai reikia ilgalaikių investicijų ir TVF nėra ta institucija, kuri gali tai padaryti, nes mūsų pinigai yra trumpalaikiai ir labai brangus. E, Numer pasaulio banko, Europos komisijos, kitų e, donorų finansavimas irgi yra reikalingas. Todėl tas minimalus e, įsipareigojimas yra remti 0,7 BVP kiekvienai šaliai. E, Glenigal įsipareigojimas. Mes matome skylės nacionalinėme biudžete, kurios trukdo vykdyti vystimosi strategijas. Bet reikia suprasti, kad pagalba yra ribota ir buvo, e, tarptautinė bendruomenė paža, Gilėn Eagle pažadėjo tą pagalbą ir turėtumėm laikytis bent jau šito pažadėjimo, kad, kad vystytųsi tas, e, tos, tos, tie pasikeitimai. Tad reikia daugiau pinigų Afrikai, daugiau pinigų e, vystimuisi ir reikia labai gerai pagalvoti, kurios institucijos turėtų teikti to, tą, tą paramą tam, kad iš tikrųjų teisingai ir kuo pigiau būtų, būtų padėta Afrikos e, šalims. Ir manau, kad tikrai tai ne TVF. Taip pat buvo klausimas apie demokratiją. Ar Ar TVF reprezentacija yra teisinga? Tas klausimas jau ne pirmą kartą nuskambėjo, kai 20 irgi buvo šnekama. Ir dėl balsavimo įgaliojimų TVF, žodžiu, yra kalbama apie naujas reformas 2011 metais ir, ir, ir taip toliau. Ačiū. Dabar penkios minutės poniai Traurė. Donc, euh... Euh, Noriu padėkoti Jums už komentarus ir klausimus. Pagrindiniai mąstymo penki elementai yra tokie. Mes šiandien esame tokie, labai svetingoje situacijoje situacijoje, kritiškoje situacijoje visame pasaulyje. Ir pirmą kartą tiek šiaurėje, tiek pietuose mes visi suvokėme tos situacijos sudėtingumą, jis paliečia visus. Uh, viskas yra susijęs su tuo, kad finansinė, politinė, ekonominė, technologinė, žiniasklaidinė gale yra sukaupta kai kurių rankose ir netitinka iš tikrųjų reikalingų um, su, su, koncentracijos principų ir aišku gali tai lemti tik tai skurdėjimą kai kurių kitų. Ir aišku, pagrindinė problema yra skurdas. Aišku, skurdas a, nėra mirtinas dalykas. Iš tikrųjų, Afrika nėra skurdi, iš tikrųjų priešingai, Afrika yra savo turtingumo auka. 500 metų mes finansavome visą kapitalizmo sistemą mes maitinome visus kolonizatorius, visa tai, kas dabar vyksta, yra iš tikrųjų dėl to, kad turtingosios valstybės praėjo pro Afriką. Taigi aš nebenoriu, kad visi tikrai labai gailėtųsi vargšų afrikiečių. Gerai, gerai, mes jums dabar padėsime. Ne, iš tikrųjų reikia pakeisti savo požiūrį į Afriką. Reikia nustoti afrikiečių gailėtis reikia suvokti, kad jeigu mes esame tokia situacija, tai, situacijoje, tai yra ir mūsų pačių kaltė, tai yra dėl mūsų korupcijos, dėl mūsų valdančiųjų sluoksnių, tokių veiksmų, kurie privedė mus iki to. Ir tokia maža valstybė kaip mano, su 12 milijonų o, gyventojų, turi 7 politin, 27 politinės partijas. Ką tai reiškia? Europa puikiai supranta tai. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į Kongą. Visų pirma, reikalinga struktūrizuota vizija, atsižvelgiant į dabartinius iššūkius, ar tai būtų ekonominiai, socialiniai ar ekologiniai iššūkiai. Afrika neturi visiškai jokios vizijos dėl tų iššūkių. Aš buvau jungtinėse tautose ir per tuos visus paskutinius e, kelis dešimtmečius, apie kuriuos jūs kalbėjote, 9, 10 dešimtmetį, per visus viršūnių sutikimus buvo e, bandoma spręsti įvairiausius klausimus, tarkim, moterių klausimą, e, skurdo klausimą ir taip toliau. Tačiau koks rezultatas nieko nepadarėme. Aš labai apgailę stauju. Tūkstantmečio vystinimuose tikslai Tikrai jokio šanso yra juos pasiekti, o su dabartinė krize tai iš viso. Aš suprantu, kad tikrai aš net jeigu ir nedaug ką galiu padaryti savo šalį, bet aš privalau tai padaryti. Aš tikrai nesu pesimistė ir aš neturiu teisės būti pesimistė. Aš todėl kovoju, kad būtų mikroprojektai, mikro o, pastangos, kad, bet kad jos duotų kažkokį tai šviečiamąjį poveikį. Tai yra mūsų pačių veiksmai vardan mūsų pačių ir visos tos alternatyvos, kurias mes turime tai jau nieko nebedomina. Ir ką siūlo vakarai, nieko nebedomina nes visa tai nukeliauja tik tai valdantiems sluoksniams, kurie paskirsto lėšas tarp savęs. Ir ką mes turime? Aš manau, kad šiandien pagrindinis iššūkis tai nėra TVF o, pinigai, tai yra afrikiečių sugebėjimas patys mąstyti ir suprasti, ko mes patys norime. Problema yra tai, kad tai nevyksta. Afrikos sąjunga tai yra tik tai Europos sąjungos kopija. Kokios tos sankcijos, ką jos daro, kaip jos iš viso atgraso, iš viso ką nors daryti mūsų valdantys sluoksniai, ką daro. Uh, niekam nebeįdomu, ką valdžia daro, nes iš tikrųjų mano valstybė nebeturi galimybės nieko rinktis ir spręsti realiai. Tai yra ir, ir mūsų pagrindiniai, pirminiai ištekliai yra žmogiškiai ištekliai. Ir reikia aiškiai pasakyti, kad turtus kraunasi tie, kurie ne pas mus, tai ne mūsų vietos žmonės. um, Afrika visuomet buvo tarsi toks uh, kiemelis, kuris niekam nematomas pašalinėms akims, iš kur gali pasisemti uh, pirminių išteklių, žaliavinių medžiagų, bet taip pat, kuri gali paversti uh, šiukšlynu. Jeigu pažiūrėtumėm, kiek yra atliekų šiukšlių suversta į Afriką, tai yra baisu, tai yra mirtinas situacija. Aš tikrai nenoriu nieko papildyti supykdyti, e, kažko įžeisti, bet tiesiog paskutiniam dienom aš mačiau, kokios yra emocijos, kokio, ko, kaip yra galvojama apie tai, kas vyko prieš 20 metų Vokietijoje. Tai, tai nuostabu, bet aš manau, kad ta siena. Uh, buvo simbolis, ji buvo e, materialiai sugriauta ten, bet iš tikrųjų tikroji siena buvo perkelta kitur. Ir dabar afrikiečiai gyvena už tos sienos, kaip kažkada rytų vokiečiai gyveno už tos sienos. Europa dabar yra laisva, Europa dabar yra demokratiška ir gali kurti savo ateitį, tačiau jin dabar nebesupranta, ko mes, kad tai, ko jie neturėjo, nenorėjo pas save, iš tikrųjų perkelia pas mus ir kas mums yra pasakyta, susitvarkykit patys su demokratijos problemas. Bet kaip mes galime susitvarkyti su jomis, kuomet mūsų valdžia gauna palaikymą Vašingtonė ar Briuselėje? Dėl kotonų aš noriu sužinoti, ar kotonų reikalaus didesnio apsaugos e, lygio, nes esmė yra apsaugoti labiausiai pažeidžiamus. Ar bus um, stengiama apginti e, pažeidžiamų valstybių nepriklausomybę, ar bus tik tai vėl toliau viskas palanku tiem, kurie kraunusi turtus. Krizė yra e, siaubinga. Mes matome Prancūzijoje žmonės žudosi, tonas pieno išlėja, tačiau Afrikoje kas? Tai yra problemos, kurias reikia spręsti pasauliniu mastu. Tik tai tokiu būdu mes iš jų išbrisime. Eh, labai ačiū abiems šnekovams, kurie pristatė labai įdomų e, pasisakymą ir vienu ir kitu atveju. Labai Jums ačiū. Dabar pradėsime antrą pasisakymų ratą. Nežinau, ar teisingai ištarsiu, ponas Šielderup iš, Norve, nu, iš Norvegijos, iš ekonomikos ir įmonių valdymo mokyklos. Prašome, jūs turite 25-30 minučių savo pasisakymui. Uh, much, Chairman, Ačiū pirmininkė, ponai ir ponios. Aš kalbėsiu Norvegijos komiteto vardu, to komiteto, kuris tyrinėjo mokestinių rojų poveikį besivystančioms šalims. Mums mandatą išdavė Norvegijos parlamentas ir tas mandatas re, sako, kad mes turime įverdinti, uh, kokį kokias pasiekmes nelegalaus kapitalo srautai gali turėti vystimuisi, taip pat turime įvertinti priemonės, kurių galima imtis ir taip pat parengti gairias NOR fondui, Norvegijos investicijų fondui. Visų pirma, paaiškinsiu, kaip veikia mokestiniai rojai ir tie ne, ne, nelegalūs pinigų srautai. Taip pat turiu pasakyti, kad komitetas buvo sudarytas iš privataus sektoriaus atstovų ir visi komiteto nariai pritarė išvadoms, kurias padarėme. Visų pirma, pateiksiu statistikos. Komitetas nustatė, kad iš besivystančių šalių nelegalus pinigų srautai siekia 641 iki 941 milijardo dolerių. Tai reiškia, kad net pati mažiausia suma iš tikrųjų viršyje teisėtus pinigus rautus į besivystančias šalis. Ir iš esmės šios sumos dešimt kartų viršyje vystimosi pagalba, kurią gauna besivystančias šalis. Tad tai yra didžiulė jodoja ekonomika. Dar daugiau, nustatėme, kad turtingi žmonės, kurių grinoji vertė yra vienas milijonas dolerių, e, daugiau užsijima ir dalyvauja mokestinių rojų veikloje. Ir labai dažnai tai yra valdančiųjų klasių ir sluoksnių atstovai iš išsivyščiusių šalių. Jei pažiūrėsime makroekonominę pusę ir gerovės bei turto pasiskirstimą, tai reiškia, kad valdančioji skurdžiųjų šalių klasė yra per daug gerai atstovaujama mokesniuose rojuose. Taip pat žinome, kad vakarų šalise turtingi žmonės deklaruoja tik tai 5 procentus visų pinigų, kuriuos turi mokestiniuose rojuose, bet apie tai aš šiandien nekalbėsiu. Kuogi mokestiniai rojai išsiskiria nuo paprastų valstybių ir struktūrų? Visų pirma, jie turi dvi buhalterijas, viena skirta uh, vietos firmoms su aukštais mokesčiais ir normaliu reguliavimu, tačiau yra kitos nuostatos tokiom kompanijom, kurios savo verslą tvarko ir vykdo kitose šalise. Tai yra užsienio investuotojai, kuriem taikomi nuliniai mokesčiai. Labai švelnus reglamentavimas, švelnios taisyklės, taip pat jiem taikomas ir slaptumas, tai yra slaptumo nuostata. Būtent tai yra užsieniečiams taikoma nuostata. Šių mokestinių rojų verslo idėja yra užsidirbti iš užsienio investuotojų, e, gaunant iš jų registracijos ir tvarkymo mokestį. E, nuostatos skirtos užsienio investuotojams yra labai žalingos ir jų negalima naudoti vietos įmonėms. Šios taisyklės yra skirtos tik tai kitų šalių įmonėms. Tad Kuo išsiskiria šios jurisdikcijos lyginant su normaliom valstybėm? Normalios uh, valstybės neturi tokių ribojančių priemonių, taip pat turi uh, biudžeto atitinkamas institucijas, turi audito, buhalterijos taisyklės, uh, mokesniai rojai neturi šių taisyklių. Jie turi tai vadinamas escape nuostatas, kurios reiškia, kad jei norite mokestiniuose rojose ištyrinėti vieno ar kito asmens bylą, gauti apie jį informaciją, jūs iš esmės tos informacijos negausite. Taip pat yra daugybė kitų išimčių. Norvegijos komitetas būtent dėl šios priežasties labai skeptiškai vertina tai, ką G20 šalys sako apie mokestinių rojų problemas ir tai, kad jas galima išspręsti. Tai yra, kad na, galima rasti būdą, kaip tai padaryti. Bet mes manome, kad tai yra neįmanoma nes yra per daug apsauginių nuostatų informacijai, nėra registrų, nėra aiškios buhalterijos ir Šių kliučių mes tikrai nepašalinsim vieną vesdami nuostatą dėl informacijos mainų. Barakas Obama. Per rinkimus jis sakė, kad arba tai yra uh, didžiausias pastatas pasaulyje arba didžiausias mokesnio sukčiavimo atvejis. Tai yra pastatas Kaimanų salose, kuriame yra užregistruota 12 748 įmonės. Jos ten yra registruotos ir neva vykdo savo veiklą. Ir Iš esmės šios įmonės turi tik tai pašto dėžutes ten registruotas, bet jos pačios veikia visai kitur, pavyzdžiui, New York'e, Londone, kitose vakarų valstybėse. Jo, tų įmonių visai nėra, kai manų salose. Tad tai yra visiška iliuzija, jokia verslo veikla ten nevyksta, todėl tos įmonės mokesčius turėtų mokėti kitur, ten, kur veikla vyksta, o ne kai manų salose. Tad vėlgi apie tas dirbtinės struktūras E, Britų mergelių salos dar vienas mokestinis rojus, kurios, kuriame gyvena 19 tūkstančių gyventojų, o registruotų įmonių yra 830 tūkstančių. Vėlgi 41, 43 įmonės tenka vienam gyventojui. Norėčiau dar ką pabrėžti. Mokestiniai rojai yra mažos jurisdikcijos ir uh, E, jiem tikrai neapsimoka vykdyti jokių taisyklių, todėl kad jie neapmokestina kapitalo. Jie ima tik tai mokesčius už administravimo veiklą. Ar įmanoma apskritai pakeisti tokią padėtį, nežinau, tai yra neatsakytas atviras klausimas, tai yra, na, nelabai įmanoma. E, dar kelios mūsų išvados dėl įtakos vystimuisi. Pateiksiu tik svarbiausias. Penktas ir šeštas išvadų punktai savaime ir taip aiškus, tai yra, kad mokestiniai rojai e, padeda saugiau vykdyti nusikalstamą veiklą, todėl kad tokiu būdu galima slėpti gaunamą neteisėtą pelną. Ir jeigu gali nusikalsti ir niekas tavęs nepagaus, tai yra skatinamas nusikaltamumas. Dar vienas dalykas daugam e, galimybė sumažinti mokesčius atrodo nepatraukli galimybė. Deja, bet taip yra, todėl vėlgi yra skatinamos įmonės daugiau bendradarbiauti, sakykim taip, su mokestiniais rojais, nes ten mokesčių iš vis nėra. Tad e, kaip yra įtakojamos e, kitos šalis ir jų suverenumas per mokestinius rojus? Na, tai yra pripažįstama mokesčių teisėje. Ir mokesčių teisė sako, kad pajamos turi būti apmokestinamos ten, kur jos yra sukūriamos. Toks yra pagrindinis principas. Taip pat sakoma, kad savininkai įmonės arba verslo savininkai turi būti apmokestinami ten, kur jie yra įsisteigę. Na, o mokestiniuose rojuose tos įmonės turi tik tai registruotą pašto dėžutę. Labai dažnai tos to įmonės priklauso tokiem asmenim, kurie gyvena arba yra įsisteigę kitose valstybėse, todėl jie turėtų mokėti mokesčius ten, tose valstybėse, tačiau vis dėlto jie pasirenka kitą kelią. Dar vienas dalykas. Yra piknaudžiaujama teisės aktais ir taisyklėmis. Būtent todėl mokesniai rojai pritraukia investuotojų, nes jie yra labai naudingi įmonių pelnui. Ir todėl yra atimamas kapitalas iš skurdžių šalių. Taip pat mokestiniai rojai pasirašo sutartis, e, mokestinė sutartis su įmonėmis ir mainais už mokesčių netaikymą gauna tų įmonių kapitalą. Vėlgi pabrėšiu, kad tokios įmonės e, nemoka iš vis mokesčių ir per pastaruosius kelis metus e, daugelis užsienio investicijų į Indiją ateina iš tokių šalių, kuriuose gyventojų skaičius yra mažesnis nei milijonas, tačiau tai yra iš vis neįmanoma, bet mes nustatėme, kad pinigų srautai eina per Mauricijų. Ir yra naudojama tam tikra sistema, pasinaudojant būtent Mauricijum kaip mokestinių rojų. Taip, toliau mokestiniai rojai neigiamai veikia finansinės rinkas. Tai mes irgi nustatymą, todėl kad tokiu būdu įmonės tokiuose mokesniuose rojuose slepia savo pelną, taip pat ir įsiskolinimus. Tai taip pat gali pakengti ir padėčiai e, ir biržose ir gali sudaryti teigiamas palankės sąlygas pardavinėti informaciją iš vidaus. Ir tokiu būdu besivystančioms šalims uh, E, skolinimas jis tampa daug rizikingesniu ir brangesniu. Dar vienas dalykas e, - neigiama žala nacionalinė mokesčių sistemom ir mokesčių didinimas. Na, e, kyla didžiulės problemos dėl kapitalo apmokestinimo. Na, o daugelį šalių kapitalas yra svarbiausias veiksnys mokesčių baziai apskaičiuoti. Pavyzdžiui, pateiksiu Tanzanijos pavyzdį. Joje 70 procentų visų pajamų iš mokesčių surenkama tik iš 286 įmonių, kas yra visiškai nerealu. Tai reiškia, kad daugiau pinigų ateina iš kažkur kitur. Ir iš esmės tai reiškia, kad turi nerealiai didėti importo eksporto mokesčiai, bet jie tokie dideli nėra. Tai reiškia, kad šalyje veikia labai platus kontrabandos tinklas. Taip pat tai gali pakenkti, mokesniai rojai gali pakenkti ir išteklių paskirstimui, todėl kad tokie rojai uh, patraukia investicijas į kitas rytis, į kitas, kitus projektus, kur yra netaikomi mokesčiai, tad yra ištekliai paskirstomi netolygiai, neteisingai ir kapitalas yra nukreipiamas nuo tų projektų, kuriuose graža būtų didesnė, tad taip yra susilpinamas išteklių paskirstimas. Dabar apie makroekonomiką ir demokratiją norėčiau Jums pakalbėti. Norėčiau susiti su, tai su tuo, ką du ankstesni prelegentai sakė. Ekonominių išteklių pagrindinė sąlyga yra ta, kad, tai, kad um, institucijų institucijos lemia augimą, institucijų kokybė. Aš kalbu apie įstatymų procesus, įstatymo viršenybę, administracinės procedūras ir taip toliau. Mes žinome, kad institucijų kokybės um, padvigubinimas, patrigubinimas gali lemti septynis kart, aštuonis kart didesnės nacionalinės pajamas. Mokestiniai rojai daro patrauklų o, uh, o, um, turto vagimą iš visuomenės. Be to, mokesčių mokesčių rojai sukuria paskatas elitui pake, e, menkinti e, gyvenimo sąlygas visai plačiai visuomeniai. Ar mes galime e, kažkaip parodyti tai pavyzdžiais? Taip, prašau jeigu mokesčių mokėtojų pinigai yra vagiami, tai reiškia, kad mažiau investicijų nukeliauja institucijų kokybę. Anks, buvęs Kongo prezidentas nuo 65 iki 97 metų uh, Vienas iš e, didžiausių diktatorių per 80-metį pavogė nuo 20 iki nuo 15 iki 20 procentų mokesčių mokėtojų e, pinigų, todėl 92 metais vienam gyventojui tenkantis BVP buvo perpus mažesnis nei 60 metais. Toliau Nigerijos prezidentas virš 3 milijardų dolerių pavagė iš savo šalies ir susidėjo į Šveicariją. Mes nežinome, kiek kiti dar susidėjo. Serari uh, e, uh, e, vadinamas ponų šimtų procentų, pavogė 500 milijonų dolerių menkiausiais paskaičiavimais, tarp 15 ir 35 milijonų dolerių. Toliau, kiti pavyzdžiai. Filipinuose, Indonezijoje, Malazijoje tropiniai miškai sudarė galimybės politikams praturtėti. Tai irgi išanalizuota. Ir tyrimai parodo, kad pajamos iš tropinių miškų e, lemia institucijų griovimą pietričių Aziją. Ir tai daro vietos politikai. Mes taip pat žinome iš tyrimų, kad besivystančių valstybių besivystančios valstybės, kurios turi daug naftos atsargų, tampa mažiau demokratiškomis ir turi mažiau galimybių aukti. Be to yra dar blogiau. Mokestiniai rojai ne vien tik tai leidžia pa paslėpti pinigus, bet taip pat ir skatina žlugdyti viešojo sektoriaus institucijas, kurios turėtų su sudaryti galimybės privažiam sektoriui aukti ir viešajam sektoriui aukti taip pat. Netgi gali pakengti pačiam šalių valdymui. Yra 27 valstybės į pietus nuo Saharos. Nepriklausomybės laiku tik tai penkios iš tų valstybių turėjo prezidentus, kitos buvo parlamentinės demokratijos. Dabartiniu metu visos 27 valstybės perėjo prie prezidentinio režimo išskyrus tris - Mauricijų, Pietų Afriką ir Botsvaną. Tačiau jos irgi žengė panašių kelių. Yra ilgas sąrašas e, prezidentų, kurie vogia iš savo visuomenių, iš savo žmonių. Aš čia pateiksiu keletą pavardžių, aišku, tas sąrašas galėtų būti labai ilgas. Banda Krūmas, Stevens, Mugabe ir taip toliau. Kodėl jie keičia konstitucijas? Štai e, turto paradoksas. Vidutiniškai iš išteklių gausybė lemia augimo mažėjimą. Kairiai pusiai augimas, dešiniai pusiai gamtinių išteklių e, eksportas palyginti su BVP. Į dešinę judant matote, tos valstybės, nežiūrint to, kad jos yra labai turtingos išteklių, turi labai mažą augimą. Tai yra turto paradoksas ir todėl uh, ši kreivė yra tokia baisi. Tai įrodo, kad kuo daugiau išteklių tu turi, tuo mažesnis yra tavo valstybės augimas. Tačiau yra ir kitokių o, pavyzdžių. Pavyzdžiui, Norvegija, mano šalis, gyvena puikiai. Tai kodėl tokios valstybės yra ypatingos ir išsiskiria iš kitų? Koks yra atsakymas čia? Štai čia yra dvi kreivės, vėlgi du pavyzdžiai lyginami. Tos valstybės, kurios turi geras institucijas, yra visiškai nepaveiktos tokio paradokso paradokso ir juose nėra neigiamo e, e, ryšio tarp išteklių ir augimo. Tačiau tos valstybės, kurios neturi gerų institucijų, tas santykis yra dar labiau neigiamas. Štai Dar vienas dalykas, tos valstybės, kurios turi geras institucijas, visos yra parlamentinės demokratijos. Panašu, kad prastai valdomose valstybėse prezidento rankose nusėda visas turtas. Ir kas iš tikrųjų dar netgi vyksta, mokestiniai rojai sukuria galimybės e, valdančiam elitui gyventi rojui. Ir visas savo, visus veiksmus paversti savo, pasukti savo naudai, nes jeigu jie negalėtų paslėpti tų sukauptų pinigų, tai tuomet jie turėtų pažvelgti į akis savo bendrapiliečiams savo šalyje. Aišku, tuomet jiems reikėtų imtis kitų sprendimų, nei šiandien jie turėtų elgtis taip, kaip, va, kaip dabar vakaruose yra. Tai mes galvojame, kad informacijos keitimosi sutartis viską išspręs, bet mes galvojame, kad ne, vis tiek tas, kol tokios struktūros išliks, kol tokie režimai išliks, niekas nepasikeis. Mes siūlome e, inicijuoti e, tarptautinę konvenciją dėl skaidrumo finansinėje veikloje ir kovoti su tokiom kenksmingom struktūromis. Nacional nacionaliniu lygmeniu mums reikia daugiau priemonių, kad būtų galima pažaboti netinkamus pinigų pervedimus ir netinkamą elgimąsi su lėšomis. Mes galvojame, kad reikalinga galvoti apie uh, registracijas ro, mokesnėse ruose. Kai kurios įmonės sako, štai mes uh, tinkamai dirbame socialinį darbą, gerai mokame mokesčius. Mes sakome, gerai, jeigu jūs iš tikrųjų esate tokie geri, parodykite skaičius, parodykite, kur yra jūsų uh, filialai ir jūsų filialų filialai ir kiek jūs uh, mokate mokesčių nuo realiai apmokestintino. Uh, apmokestintinų pajamų. Ir tuomet mes patikėsime, kad iš tikrųjų tai, ką jūs sakote, kad darote, kad jūs iš tikrųjų tai ir darote. Ir Norvegijos vystimosi agentūrai mes sakome, kad reikėtų neinvestuoti į mokestinius rojus. Ir Norvegijos valdžiai mes sakome, kad reikia padėti neturtingoms valstybėms užsitikrinti, kad jų pajamos būtų surenkamos. Uh, Norvegijos e, komitetas dėl mokestinių rojų e, galvoja, kad na, nebus padaryta e, pažanga vystimosi srityje, kol nebus padėta besivystančiams valstybėms išbristi iš to paradokso, ištrūkti iš to paradokso, kuriame yra įstrigusios tos besivystančios valstybės ir kuris kenkia joms. Ir tai turi padaryti vakarų valstybės. Mes esame įsitikinę, kad tai yra būtina padaryti, nes tai yra pagrindinė kliūtis tų valstybių valstybių raidai. Ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Kitas mūsų svečias bus ponas Raymond Baker iš pasaulio finansų integralumo institucijos. Žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Tomas Gaubi ir Sara Geibi iš Junktinių valstijų mano, kad maždaug 18 milijonų žmonių e, per metus miršta pasaulyje nuo ekonominių, dėl ekonominių priežasčių. Jeigu tai yra tiesa, vadinasi, per šitą mūsų posėdį, per šitas tris valandas, maždaug šeši tūkstančiai žmonių mirs dėl ekonominių priežasčių, dėl, dėl, dėl nepritekliaus. Taigi turime tokią ekonominę lygtį, kurią, kurią galime uh, svarstyti nebegalime jau kaip ir svarstyti, ką mes, apie ką norime kalbėti, ką norime spręsti, ko nenorime spręsti. Visa šita ekonominė finansinė vystimosi lygtis gali būti įvairiai sprendžiama, bet e, visada reikia atsižvelgti į tai, e, kiek kapitalo yra suteikiama besisačiam šalims ir kiek jo lieka. Analizuojant šitą klausimą į pasaulio ekonomikos darbo tvarkę įtrauktas ir naujas klausimas. Dabar e, besivystančios šalis yra vienas iš svarbiausių kintamųjų šitoje, e, šitoje lygtyje. Per paskutinius metus tai ypatingai pareiškėjo. Išriškėjo 7-8 metais Norvegija e, surengė ne vieną konferenciją apie neteisėtus pinigų srautus ir panašias temas. Yra įmamasi veiksmų dėl e, finansinio integralumo ir, ir, ir, ir daug nevyriausybinių organizacijų dirba šio, šio klausimu. Vokietija sukūrė tarptautinę e, mokesčių mm, kampaniją. E, Ispanija taip pat, kuri ruošiasi dabar pirmininkauti ES, taip pat šitos klausimus kelia savo darbo atvarkė ir Madride mes apie tai kalbėjome. Pasaulio bankas e, rugsėjį surengė dviejų dienų konferenciją Stambule taip pat vyko konferencija šiais klausimais. Šitiek, šitis, šitas klausimas jau yra ant stalo ir nėra kelio atgal. Mūsų šitas klausimas yra įtrauktas ir į G8 ir G20 komunikatus. Ir mes šiek tiek nesame patenkinti e, G20 finansų ministrų komunikatu, kuris pasirodė praeitą savaitę ir kuriame nėra per daug pozityvių pažadų ar, ar, ar, ar perspektyvų besivysančiam šalim. Mes vakarų šalis esame e, atsakingos už, už šitos finansinės, pasaulinės finansinės sistemos sukūrimą, kaip sakė e, ponas Šielderup. Ir čia tu, mes esame atsakingi už tas korporacijas, už, už, už, už fondus, už um, pinigų e, plovimą ir, ir neteisingus kainų nustatymus ir, ir, ir visus kitus mūsų sistemos mechanizmus. Būtent mūsų e, vakarų e, valstybių e, teisės aktai leidžia judėti tiems pinigams ir, ir, ir kuria šitą mūsų ekonominę sistemą. E, Profesorių Šelderupo grupės analizė yra puikus darbas įsigilinantis į šitą sistemą. Štai, štai ta knyga ir, ir, ir ją galima taip pat rasti ir, ir internetu. Ir jeigu paskaitysite, geriau įsigilinsite į, į šitą procesą. E, mūsų programoje mes e, gilinamės į netesėtų pinigų, netestų pinigų srautus, kurie e, teka iš besivystančių šalių. Tai yra 500-800 milijonų dolerių per metus. Pasaulio banko vienas darbuotojas e, panaudojo kelias ekonominės formulės. Ir tie modeliai yra naudoti įvairių ekonomistų keletą, keletą metų. Ir mes tiesiog pirmieji pritaikėme šitos duomenis, šitos modelius visiems tiem duomenim, kuriuos gauname iš besivystančių šalių. Maždaug 850 e, milijardų iki 3, 3 trilijonų e, dolerių kiekvienais metais kažkur, kažkur nuteka. Ir Norvegijoje taip pat atliktas tas tyrimas parodo labai panašius skaičius. Manome, kad šitas vertimas yra labai konservatyvus, šiandien mes ne, neatsižvelgiame į kontrabandos ir e, kitų nusikaltimų. Pavyzdžiui, taip pat nėra įtraukiama e, duomenų iš tų šalių, yra, e, kurių, GDP, kurių BVP yra tai trečdalis Afrikos BVP. Jeigu žvelgiam į, tas, į tos skaičius, 3 trilijonai dolerių e, iš Afrikos, mes iš tikrųjų kalbame maždaug apie, kad vienas doleris, kurį mes e, atiduodame, e, oficialiai, tai neoficialiai jisai grįžta maždaug 10 dolerių sumą. E, jau 40 metų dirbu. Africa, so... Per tiek metų, kiek dirbu, tikrai nemačiau, kad būtų tiek daug žalos daroma Afrikos valstybėms, kaip kad, pavyzdžiui, su nelegaliais rautais. Kyla infliacija, maž, mažėja mokesčių surinkimas, prast, ati, didėja atrotrukis pajamų lygmė, žala daroma konkurencijai ir priekybai. Ekonomikoje skirtingai nei politiniuose reikaluose ar aplinkosauginiuose reikaluose, taigi ekonomikos reikaluose. Didžiausią žalą Afrikai daro būtent tas baisus nelegalių pinigų ištekėjimas. Ir ta pasaulinė sistema, kuri priverčia tuos pinigus judėti, ta realybė yra bjauriausias ekonomikos reikalų skyrius nuo pat vergovės laikų istorijoje. Bet tos lėšos yra ir didžiausias finansavimo šaltinis, kurį būtų galima panaudoti vystimuisi artimiausioje ateityje. Net jeigu ketvirtį ar pusę tų pinigų, ar netgi didžiąją dalį tų pinigų panaud, sugebėtumėm panaudoti, mes um, neturtingiausių valstybių galimybės padidintumėm daugybę kartų užsitikrinti tvarų augimą ir išbristi iš skurdo. Tačiau kaip suvaldyti tuos rautus, kaip juos pažaboti? Aš suprantu, kad šis komitetas dalyvaus dar kitose dviejose posėdžiuose ir bus labai intensyviai aptarti tie procesai, kuriais galima pažaboti tokius rautus. Aš nesileisiu dabar į tas detalės, tik tai trumpai pasidalysiu dviem mintimis. Taigi, vienas tikslas yra pažaboti tuos tikslus, nesustabdyti tuos srautus, nes tiem srautams sustabdyti reikėtų drakoniškų priemonių. O būtent svarbu yra pažaboti, suvaldyti tuos srautus. Ir čia būtų galima panaudoti keletą labai paprastų, aiškių priemonių, kurias reikėtų nusekliai gyvendinti. Taigi, kaip tuos reiškinius pažaboti? Čia nėra kažkokia aukštoji matematika. Tai yra tik politinės valios galios klausimas. Aš labai džiaugiuosi, kad ES um, daugiau dėmesio skiria šiam klausimui ir tikrai labai tikslingai sprendžia tos klausimus. Taigi labai svarbu lyderystė um, šiais klausimais ir ji turi būti iš ES pusės. Aš noriu labai padėkoti poniai Eva Žalys, su kuria tikrai turėjau garbės daug kartų dirbti. Tikrai aš labai džiaugiuosi, kad um, jūsų vadovavimas komitetas imasi to vaidmens. Supratau, kad buvo paplojame abiems ir pirmininkai, ir pranešėjų. Kito pranešėjo pavardę ištarsiu tikrai gerai, tai ponas Petro Dievas Konseliaus, jisai turi 15 minučių. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte, man didelė garbė būti čia, kaip jau buvo Kaip buvo pasakyta, dirbu e, dabar e, G20 e, grupė susirinkusi Romoje ir kalba apie krizę ir perlaidų įtaką. Taigi per 15 minučių pabandysiu pakalbėti apie apie tai, kokiu išvadu buvo priimta apie krizės įtaką ir, ir, ir, ir, ir perlaidas ir ką galima būtų padaryti ateinančiais metais dėl to. Čia yra apibrėžimas ir norėjau jo pasidalinti, nes per paskutinius dešimtį metų mes lik ir atradome e, perlaidas. Prieš dešimt metų nebūtumėm net pagalvoję, kad apie tai bus tiek kalbama. Pirmiausia, reikėjo apibriežti, kas tai yra. E, perlaidos tai toksai labai žmogiškas aspektas. Tai yra, jis įtraukia ir, ir, ir, ir viešai, ir privatų sektorių, ir, ir, ir, ir visą visuomenę. Bet e, iš pirmiausia, tai yra pinigai ir, ir ir tai yra svarbiausia. Norėčiau Jums parodyti štai šitą žemėlapį. Čia yra perlaidų srautai į besivystančias šalis ir čia yra 2006 metų duomenis. Ten buvo maždaug 200 milijardų. Dabar kalbame apie 318 milijardų. Tai yra Pasaulio banko duomenys ir, tam, ir kitų tyrimų duomenys. Nors iš tikrųjų negalime e, nustatyti tikro kiekio, kiek yra tų perlaidų. Nes paprasčiausiai centriniai bankai daugumoje šalių, šalių net nežino tų duomenų. Čia yra tokie mm, spėjimai ir įvertinimai. Ir matome, kad, šitas, kad perlaidos yra susijusios su visais regionais ir ypatingai su besivystančiamis šalimis. Tikriausiai Savame suprantama, kad daugumai tų besivysančių šalių e, tie įplaukiantis e, perlaidų pinigai iš tikrųjų yra svarbesni negu bet, negu bet kokia donorystė, nes tai yra didesnės sumos pinigų negu bet kokia kita pagalba. Ypatingai tai galima pasakyti apie Afriką, kur e, tos perlaidos. E, yra didesnės negu bet kokie kitokie pinigų srautai. Kaip matote, daugumai šalių tai yra daugiau negu 25 jų BVP. Tiesiog, kad įsivaizduotumėte apimtis. Taip pat labai įdomu tai, kad e, praktiškai pusė tų pinigų e, nueina į kaimo vietovės besivystančiose šalyse. Būtent todėl e, Tarptautinis žemės ūkio fondas, žemės ūkio vystimo fondas taip domisi šio klausimo, aš atstovauju šitam fondui. Per ateinančius penkerius metus e, šitie, e, šitų pinigų suma bus maždaug apie 200 e, milijardų į Afriką. Kai kalbame apie perlaidas, pirmiausia kalbama apie kaštus. Prieš dešimt metų kai emigrantas, tarkim, norėdavo nusiųsti 200 dolerių į savo šalį, mokėdavo 20-25 procentus už perlaidą ir kiekvieną mėnesį siūsdavo tos, tuos pinigus. Jie turėdavo kiekvieno mėnesio pabaigoje nusiųsti tą sumą ir visada sumokėdavo 20-25 procentus, net neturėdavo kitos galimybės. Yra tam tikrų įmonių, kaip pavyzdžiui Western Union ar MoneyGram, tai būdavo vienintelės įmonės, kurios teikdavo tokius, tokius, tokias paslaugas. Pavyzdžiui, e, jeigu norit nusiųsti į kaimo vietovę Kenijoje, mokėsite 25 procentus. Praėjo 10 metų ir dabar nusiųsti į Keniją kainuoja maždaug 5 procentus ar net mažiau ir paprastai siunčiama per mobiliuosius telefonus. Tiesiog noriu parodyti, koksai pasikeitimas įvyko per dešimt metų ir kai kurie sprendimai. Yra, yra naujų sprendimų, kaip tuos perlaidas persiūti šeimai. Žinoma, e, krizės laikotarpiu e, atsiras galbūt ir naujų būdų perlaidoms persiūsti, Ir noriu pasakyti, kad e, dabar perlaidų srautai yra didesni negu prieš du metus ir žinoma, jie auks. E, greičiausiai auks ir tai yra blogas indikatorius, nes, e, nes perlaidų augimas, žinoma, yra, yra to, vyksta todėl, kad didėja emigracija. O emigracija vyksta todėl, kad žmonės bėga iš savo šalių ir milijonai žmonių turi palikti savo šeimas, e, pasiaukoti. Ir dažniausiai net nežino, kokiam laiku jie turi pasiaukoti ir emigruoti. Taigi dabar krizės metu migracija didėja ir, ir jie stengiasi, tie migrantai stengiasi pastoviai nusiųsti tos pinigus. Ir migrantai ir JAF, ir, ir Europoje stengiasi išgyventi už mažiau lėšų, kad galėtų visgi siūsti tas perlaidas savo, e, savo, savo šeimai, nes jų šeima neišgyventų, jeigu jie ne. Nenusiųstų. Kodėl? Todėl, kad tai nėra kažkokio vystimo fondo pinigai, o tai yra pinigai, kurie keliauja tiesiai, e, tiesiai iš emigranto į jo šeimos kišenę. Tai maždaug 90 procentų tų pinigų yra su, panaudojama tiesiog vartojimui. Kiekvienos dienos. Jie naudojami kiekvieną dieną tiesiog pragyvenimui. Tai yra didelis rautai ir, ir kaina irgi turi įtakos. Pastebime, kad pavyzdžiui Afrikoje 13 procentų sumažėjo tie srautai. Ameri e, Pietų Amerikoje taip pat jie mažėjo, priklauso nuo šalies, maždaug 6-10 procentų. Bet šiaip ar taip tai yra tikrai dideli pinigai, kurie yra prarandami pakeliui. Ir turint galvoje visas krizės, ne tik tai ekonominė, bet taip pat ir maisto krizė, tai iš tikrųjų darosi vis brangiau būti neturtingų besivystančioje šalyje. šalyje. Kaip sakiau, G8 grupė dirbo dėl perlaidų, perlaidų klausimų ir jau jie baigė savo susitikimą. Kokiosgi perspektyvos ateinantiems, tarkim, dviejams metams? Yra didelis klaustukas. Manome, kad šitie srautai stabilizuosis, viskas priklausys nuo valiutos e, kursų, nuo dolerio kurso. Bet taip pat manome, kad 6 procentai bus maždaug 2011 metais, jeigu jokių naujų krizių neįvyks. Ir žinoma, tai priklausys ir nuo migracijos e, srautų. Nemanome, kad e, stipriai sumažės šitie srautai, bet žinoma, kad e, valiutų kursų pokyčiai turės dėlės įtakos. Norėčiau perėti prie kito svarbaus klausimo. Kaip sakiau, kai kalbame apie perlaidas, visi įsijungia į šitą diskusiją. Žinome, kad perlaidos yra globalizacijos tas žmogiškasis veidas ir labai svarbus aspektas. Kai kalbame apie kaštus, reikėtų paieškoti būdų, kaip galime, kokią įtaką galime padaryti vystimuisi su šitais perlaidų srautais. Pirmiausia, reikia nuspręsti, ko nedaryti. Kaip matote, perlaidos neturėtų būti maišoma su pagalba, su šiom subsidijom, tai yra privatus srautai. E, negalima sakyti, kad jeigu tiek milijardų e, tenais, tokie milijardiniai srautai, tai mes neturime padėti tom šalim. Tai yra tiesiog ne tas pats, nei, tie pinigai neina į tą pačią, į tą pačią kasą. E, perlaidos nėra vystimosi modelis šaliai. Svarbiausia yra suprasti, kad, kad tai nėra vystimosi modelis, tai yra atskiras finansavimas šeimoms. Čia turime tokį grafiką, kaip sakėme, e, perlaidos yra migracijos faktorius ir perlaidų srautai tęsis ir jeigu nieko nedarysime, tai tiesiog e, kaimo vietovėse, tarkim, Kenijoje žmonės, e, žmonės per, kelsis į miestus, o iš miestų į, į Europos šalis, tarkime, Junktinę karalystę. Tai būtent globalioji ekonom, pasaulio ekonomika e, įtakoja perlaidas. E, šitus rautus sumažinam tik tai e, su ilgalaikiais migra... kovos su migracija planais. Jeigu sumažintumėm perlaidų kaštus iki 5 procentų per ateinančius metus, tai būtų maždaug 2 bilijon, milijardai dolerių, kurie nukeliauja į tą regioną. Kaip tai padaryti? E, Latinų Amerikoje tai buvo daroma ir svarbiausia yra informuoti. Per paskutinius metus tas sumos padidėjo iki 16 milijardų ir daugiau. Ir žinoma, e, čia rinkoje labai didelė yra konkurencija. Konkurencija e, labai stipri, stiprią įtaką daro ir pačiam, patiem perlaidų srautam. Ir kada mažėja kainos, tai žinoma, daugiau pinigų yra persiunčiama. Svarbiausia yra pateikti daugiau galimybių emigrantams. Mes turime pasirinkimų, kaip, kaip valdyti savo finansus, bet yra milijonai žmonių pasaulyje, kurie neturi. Ir jie arba tiesiog e, įkiša į koinę tos pinigus gautus, arba tiesiog išleidžia. Ir būtų labai svarbu investicijos, tarkim, smulkiam e, verslui. Todėl yra labai svarbu pasiūlyti kuo daugiau galimybių. Ir labai svarbu, kad e, perlaidos būtų susijėtos su kitomis finansinėmis paslaugomis. Ir mikrofinansų institucijos, santaupos ir visos kitos finansinės paslaugos turėtų būti irgi susijėtos su perlaidomis. Štai yra rekomendacijos tiesiai iš e, Tunise vykusio pasaulinio perlaidų forumo. Čia kalbama daugiau apie Afrikos regioną, bet žinoma tinka ir kitiems besivystantiems regionams. Kaip matote, didinti konkurencingumą, tai būtų, jis turėtų tikrai labai didelę įtaką perlaidų kaštams taip pat suteikti daugiau galimybių e, rinkos veikėjams. E, emigrantai ir jų šeimos turėtų turėti galimybę, turėti prieimą e, prie kitų finansinių paslaugų. Taip pat patobulinti teisinius aktus ir pritaikyti technologijas. E, Kaip sakėme, Kenijoje dabar galima tiesiog mobiliuoju telefonu daryti stebuklus. Žinoma, kad kaimo vietovėse besisačiose šalyse sunku pritaikyti visas naujausias technologijas, bet galbūt galima būtų pasinaudoti tą patirtimi. Ir taip pat kitas pasiūlymas būtų kaimo vietovėse teikti daugiau finansinių paslaugų. Ir būtent čia galėtumėm padėti tiems milijonams migrantų ir jų šeimoms, kurios liko savo, savo šalyse. Ir, žinoma, produktyviau panaudoti tą nusinčiamą kapitalą. Tai čia kelios rekomendacijos, jos labai susijusios, žinoma, ir su teisės aktais ir mūsų institucijos uh, internetinėme puslapyje galite rasti daugiau informacijos apie tai. Štai čia yra adresai, kur galite rasti daugiau informacijos apie šias rekomendacijas. Žinau, kad kalbėjau ilgiau, negu man buvo leista, tai jau baigsiu. Pirmininkas, ačiū. Nieko tokio. Dabar duodu žodį parlamento nariams, kurie norėtų pasisakyti arba paklausti. E, aptarsime visus tris pasisakymus. E, prašome, laikas Jums klausti. Ešmarek. Ponas Esmarek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że... Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Išklausėm tikrai itin įdomių prezentacijų apie pinigų plovimą, apie mokesčių rojus, apie perlaidas. Ir galiu tik pritarti tam, kad reikia kokią dieną surenkti tarptautinę kažkokį formą arba konvenciją šiais klausimais. Panašiai kaip ir su klimato kaita, šių visų klausimų mes negalime spręsti vietos lygių. Reikia naikinti mokesčių rojus ir pavieniui mes to atskirose šalise nepadarysime. Tačiau tarptautinio tokio konvento sustikimo neigiama pusė būtų ta, kad vyktų labai intensyvios dėrybos ir visas procesas, priimti galtinį sprendimą, užtruktų be galybę laiko. Turime parengę daug konvencijų dėl vystimosi e, ir buvo daug svarbių tarptautinių susitikimų, tačiau užtruko labai ilgai, kol tie dokumentai buvo patvirtinti ir pradėti taikyti realiai praktikoje. Tad gal reikėtų ieškoti kažkokio teisinio pagrindo tarptautinėje teisėje, kad galėtumėm kažką nuveikti realaus. Jūs minėjote tą įsisteigimo principą ir tas principas naudojamas daug kur Europoje, taip pat Afrikos šalise. Galite mokėti mokesčius, jei toje šalyje gyvenate 183 dienas per metus. Tokiu būdu jūs įgyjate teisę mokėti mokesčius toje šalyje, tačiau tik tuo atveju, jei jūs joje gyvenate maždaug pusę metų. Jei tam tikroje vietoje jūs išbūnate 183 dienas, tai jau toje šalyje turite būti pats, neužtenka, kad ten būtų jūsų, jūsų automobilis, turite ten vykdyti ir savo veiklą arba dalį veiklos. Tai negali būti tik tais registracija įmonės, ta įmonės turi ten vykdyti veiklą. Tad šio principo pritaikymas galėtų būti vienas iš sprendimų padedančių kovoti su mokesčių rojų problema. Jei taikysime šį įsisteigimo arba gyvenamos vietos principą, tai tikrai problemą galėsime spręsti, nes jei įmonės pusę metų turėtų gyventi konkrečioj valstybei, tai tuomet met tikrai rečiau kreiptųsi į mokesčių rojus. Nigerijoje 300 milijardų dolerių yra sukūriama pardavinėjant žaliavinę naftą ir žinome, kad visas tas pelnas, tie pinigai nėra panaudojami Kenijoje. Dalis tų pinigų yra pervedama į kitas šalis. Manau, reikia ieškoti paprasto sprendimo tokio, kuris būtų aiškus. Dėkoju, pane Žaly. Man atrodo, kad kaip reta turime galimybę efektyviai imtis priemonių vardan besivystančių valstybių ir ta priemo, tos priemonės būtų kova su mokesniais rojais. Pone Traurį e, labai puikiai apie tai pakalbėjo uh, Ir e, kitas dalykas būtų e, pirminiai ištekliai, žalivinės medžiagos, kova su miškų naikinimu ir taip toliau. Visa tai irgi būtų susijęs su priemonėmis skirtomis kovai su mokesniais rojais. Kiekvienas iš mūsų prisimename dramblio kaulo krante, kaip atvejus su toksiškų atliekų vežimu ir šalinimu ten. Tai įmonė buvo, kuri registruota ES valstybėje narė, tačiau jai nebuvo taikomas dėja atitinkamas mokesnis režimas. Aš šiuo atveju kalbu apie dėje, bet e, Niderlandus. Ir todėl jin turėjo galimybę tai padaryti. Taigi mokestiniai rojai iš tikrųjų yra paskata taip pat ir, pernely, ir, nu, ir naikinti miškus ir pernelyg daug išnaudoti žuvų, žuvų išteklius. Tikrai nebūtų viso to, visų tų neigiamų procesų, jeigu nebūtų galimybių išsiplauti pinigus. Tai yra tų galimybių, kurias sukuria mokesniai rojai. Aš norėčiau užduoti klausimą profesoriui Šelderiup jūsų vertinimu kokios būtų ar EBPO e rekomenduojamos priemonės gali padėti išspręsti tas problemas, kurias kelia mokestiniai rojai besivystančioms valstybėms. Muchas gracias, señora Jolie. Eh, señora... Ačiū, ponas Lewin. Eh, tack så mycket och tack så väldigt mycket till alla talare. Det har varit en extremt intressant Ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Popietė tikrai buvo itin įdomi. Na, tikrai būtų buvę smagu, jei būtų dalyvavę daugiau komiteto narių ir jei ir kitų komitetų nariai būtų dalyvavę. Tikiuosi, kad uh, profesoriaus Silderup pranešimą gausime elektroniniu formatu. Tikrai visiems tai būtų naudinga. Nes jo pranešimas aiškiai parodė, kad mokesčių rojų egzistavimas sukuria daugybę problemų besivystančių šalių institucijoms ir pablogina jų padėtį. Ir iš esmės tokie mokestiniai rojai yra lik ir tam tikra paskata integrumo mažinimui. Taip pat tai silpnina politinius vadovus, e, silpnina ir demokratijos įvaizdį. Kaip sakė ponė Traorė, visas Afrikos blogis būtent ir kyla iš korupcijos, todėl kad vadovai šalių atsisako priimti, prisimti atsakomybę. Ir jie atima iš žmonių teisę į gerovę, į gerbuvį. Jie tiesiog apiplėšia savo šalių žmonės. Na, buvo pasisakymuose paminėta tokių kosminių sumų, buvo kalbėta apie kosminės sumas, apie pinigus, kurie tiesiog išplaukia iš besivystančių šalių. Tačiau kyla klausimas, ar besivystančių šalių apibrėžimas yra teisingas. Vis dėlto vienas iš kalbėtojų minėjo, kad beveik pusė visų pinigų keliauja iš Azijos, 70 procentų iš Europos ir tik 3 procentai iš Afrikos. Ar tokios pat procentinės vertės buvo paminėtos ir pono Šielderup ir pono Baker studijose. Ar jūs nustatėte tos pačius skaičius? Man įdomu, ar skiriasi procentinės vertės ir tos dalys, kodėl tie skaičiai tokie maži Afrikai. Ačiū, pane Kelap. Dėkoju. Ačiū visiems svečiam už įdomius pasisakymus. Klausimas ponui Šilderup. Jūs sakėte, kad mes turėtumėm padėti besivystančioms šalims e, kovodami su mokestiniais rojais ir turime padėti besivystančiom šalim kurti veiksmingas sistemas, surinkti pajamas iš mokesčių. Tačiau kaip tai daryti praktiškai? Juk jūs irgi sakėte, kad dažniausiai būtent valdančioji ta klasė, elitas valdo tuos mokestinius rojus, tad kokį sprendimą galit pasiūlyti? Jeigu nėra daugiau klausimų ar komentarų, perdodu žodį mūsų svečiams. Jeigu nori komentuoti ir vieni kitų pasisakymus, tai prašom. Žodis jums. Profesor Norvedu. Ah. Sorry. Thank you for all the questions. Ačiū už klausimus. Pasistengsiu atsakyti šitaip. Vakaruose mes mokome savo vaikus, kad jei jie daug stengsis, daug ir pasieks. Na, o leisdami veikti mokestiniams rojams, mes skurdžių šalių valdančiosioms klasėms parodom, kad jei jie voks, tai tuomet jiem gerai seksis. Ir tikrai tokie mokesniai rojai yra didžiulė gėda mums visiems. Tokie mokesniai rojai iš tiesų žudo žmonės besivystančiose šalise, sukelia migraciją, taip pat sukelia neteisingą pajamų pasiskirstimą ne tik skurdžiose šalise, bet ir vakarų šalise. Tikrai nereikia būti itin protingu, kad suprastum, jog turime kovoti su tokiais mokestiniais, rokeš, su tokiais mokestiniais rojais, bet būtent tie kas gauna iš to naudą ir yra kalčiausi, tie, kas valdo tokius rojus. Ir dabar norėčiau sureaguoti į tai, ką klausė ponė Žoly, kokio priemonių siūlo imtis EBPO ir kurios priemonės būtų naudingos. Mano atsakymas būtų ne, mes negalime pasinaudoti vien jų siūlomom priemonėm, todėl kad jų siūlomos priemonės iš esmės nesprendžia problemos esmės ir priežasties Tai yra, kad mokesčių rojai tikslingai stengiasi paveikti kitų šalių mokestinės bazės, nagrinėja jų teisės aktus ir be to užtikrina savo klientams saugumą, informacijos saugumą, tai reiškia, kad padeda jam paslėpti tai, ką jie pavogė. Pereisiu prie kito klausimo. Mes rekomenduojame padėti skurdžiom šalim geriau valdyti įplaukas, tačiau taip pat mes sakome, kad iš esmės tai nesvarbu, jei nesutvarkyta visa sistema, todėl kad per skilės išteka visos mūsų pastangos. Todėl mes ir sakome, kad pirmas prioritetas yra iš vis neleisti vykdyti kenksmingos mokestinės veiklos, tai yra veikti mokestiniam rojam. Jei tai išspręsime, tai padėsime besivystančiom šalim. Toliau, žemi skaičiai Afrikai. Na, Afrika yra skurdesnė nei Azija. E, trūksta informacijos, e, trūksta gerų institucijų, todėl tie skaičiai ir procentiniai dydžiai tokie maži. Tačiau tai nereiškia, kad problemos Afrikoje yra mažesnės nei Azijoje. Iš esmės jos netgi yra didesnės ir aktualesnės. Bet noriu pabrėžti štai ką. Svarbiausia yra toks principas. Jei darai kažką, kas žalinga kitiems žmonėms, tai tu asmeniškai turi prisimti atsakomybę. Na, o per mokesčių rojus, per tai, kad jie veikia, mes elitui pasakom, kad jie nėra atsakingi už savo veiksmus, kad jiem nieko nebus, kad jie gali toliau užsimti neteisėtą veiklą ir gali neteisėtai skirstyti pinigus pirmin ir atgal. Jei nesustabdysime tokios praktikos, jokios pažangos nepasieksime. Ačiū. į pono Kašmarek klausimą atsakysiu. Jūs nuogastavote ir sakėte, kad jei spręsim šią, šį klausimą pasaulio mastu, tai užtruks per ilgai, per ilgos dėrybos bus. Na taip, tačiau tai nereiškia, kad galime leisti visiems elgtis taip, kaip nori. Kaip žinote, JAF 1977 priėmė uh, įstatymą dėl žalingos praktikos ir uh, E, jie panašu, kad padarė tai, ką mes norim padaryti dabar. Vis dėlto tuo metu tada buvo galvojama ir bijoma, kad toks įstatymas pakenks Amerikos ekonomikai, kad padarys ją nekonkurencingą, tačiau tokie nuogastavimai nepasiteisino ir manau, kad visos šalis turėtų taip spręsti šią problemą. Norvegija E, galvoja ne tik apie tokią tą skaidrumo konvenciją, bet ir apie tai, ką galima nuveikti viduje, sprendžiant šias problemas. Toliau, Eva Žiolį klausimas dėl EBPO procesų ir priemonių. Kaip žinote, EBPO akcentuoja, kad reikia sudarinėti sutartis dėl informacijos mainų, mokestinės informacijos mainų tarp šalių ir jau daug metų apie tai yra kalbama, kai kurios šalis turi pasirašęs tokius susitarimus. Bet jei kalbėsime apie 200 mokestinių jurisdikcijų, kurios turi pasirašyti tokius susitarimus su kitais 200 jurisdikcijų, tai kalbėsime apie 40 tūkstančių informacijos mainų procesų. Tai reiškia, kad toks procesas iš vis yra neįmanomas, jis yra per daug sudėtingas. Mes apie tai kalbėjome su EBPO ekspertais ir panašu, kad jie suvokė, jog reikėtų eiti toliau nei dvišaliai informacijos apie mokesčius mainai, reikėtų įvesti kažkokį automatinį procesą, keistis tokia informacija tarp valstybių. Dar vienas klausimas buvo užduotas dėl blogio šaknų Afrikoje, tai yra korupcijos. Na, aš tam nepritariu. Pasakysiu kodėl. Kalbant apie tarp valstybinius nelegalius pinigų srautus, kyšių ir vagysčių tokių procesų pelnas yra gan nedidelis lyginant su kitais procesais. Pavyzdžiui, komercinio mokesčių vengimo bendros apimtis yra 60 procentų, daug didesnis. Ir pereisiu prie ponios Keller klausimo, kad valdantysis elitas gauna naudos iš mokestinių rojo, kiti nuo to nukenčia. Taip, tai tiesa. Tartautinės e, korporacijos tikrai daugiausiai naudojasi tokiais mokestiniais rojais, nes būtent jos dirba su didžiausiais pinigų srautais. Tuos pinigus jos gauna iš neteisingų kainų nustatymo, uh, kainodaros neteisingos praktikos ir didelės tarptautinės kompanijos tai daro beveik kiekvieną, kiekvieną dieną. Ir tai yra norma tarptautinėme versle žongliruoti PVM normom ir taip toliau stengiantis išvengti mokesčių kitose šalyse. Iš esmės aš noriu pasakyti štai ką. Šią problemą, jeigu norime išspręsti, tai nepakanka kalbėti vien apie besivystančias šalis. Apie šią problemą turi kalbėti visos suinteresuotos šalys. tą pačią temą noriu pratesti ir norėčiau pritarti tam, kas buvo sakyta dėl Afrikos diasporos. Daug buvo kalbėta apie tai, kad kapitalas palieka Afrikos šalis, iškeliauja iš ten, tačiau turime suvokti, kad Afrikos diaspora religinė prasme taip pat stengiasi užtikinti, kad jų šeimos, jų artimieji gautų perlaidas, kurias jie siunčia. Nepamirškim šio proceso. Tad taip, kapitalas palieka Afriką, tačiau kita vertus jis ir sugrįžta, nes pati diaspora stengiasi siūsti pinigus atgal savo šeimom, tai labai svarbu. Dar šiek tiek apie perlaidas. Apie pinigų plovimą norėčiau pakalbėti. Na, jei nelabai gerai žinote šią temą, tai galite pagalvoti, kad uh, pinigų plovimas ir perlaidos yra susiję procesai. Tačiau pats blogiausias pinigų plovimo būdas yra daryti tai per perlaidas dėl paprastos priežasties. Į tą procesą reikia įtraukti tokiu atveju tūkstančių žmonių iš kiekvienos pusės, todėl kad tavo sandoriai visuomet yra labai maži, nedidelių apimčių. Na, o dabar, kai turim tiek daug naujų technologijų, procesas daros dar sudėtingesnis. Taigi, Tik norėjau aiškiai pasakyti, kad šią prasme perlaidos visiškai nėra susijusios su pinigų plovimu. Ačiū. Papildyti norėčiau ir pritarti ką, tam, ką sakėt. Kapitalo pasitraukimas iš šalies tikrai nėra tai, kas užtikrina perlaidas, kurios grįžta į šalis. Ne, nes perlaidos yra daromos iš to darbo uždarbio, kurį žmonės gauna užsienyje ir siunčia tos pinigus savo šeimom. Kapitalo pasitraukimas iš besivystančių šalių daugiau susiję su nuolatiniais pervedimais tų lėšų kurios yra išsiunčiamos iš šalies. Aš tik noriu pridurti, kad iš mano požiūrio taško, mano nuomonė, tikrai būtų galima visų pirma dirbti mūsų šalių viduje ir tuos, kurie sukčiauja, kurie vagia, Mm, galima būtų įtikinti to nedaryti. Visų pirma, e, informuojant sistemos aukas, tie, tuos, kurie nukentėję yra nuo tos sistemos, keliant e, tą samoningumo lygį. Aš manau, kad iš tikrųjų ta informacija bus priimta ir gerai sutikta. Ir, afrikietė moteris iš tikrųjų, kuri privalo atsi, su savo vaikais išsiskirti, išleisti juos, išvykti iš šalies, tikrai jeigu jin žinotų, kas vyksta, jin tikrai kitaip elgtųsi. O dabar tai iš tikrųjų tik tai o, pabarstoma truputėlį pinigų, truputėlį duonos padalyjama ir tada žmonės, o, kurie neturi pakankamai informacijos, jais yra manipuliuojama rinkimų metu. O, šiandien labai svarbu visų pirma kelti klausimą, ką mes vadiname demokratija Afrikoje. Labai svarbu yra, aišku, ta technika ar balsadėžės skaidrius ir taip toliau, bet lygiai taip pat yra svarbu, kad yra informuoti, jeigu žmoti moterys Afrikoje žinotų, kodėl jų vaikai turi išvažiuoti, jos visiškai kitaip žiūrėtų į tos valdančius sluoksnius. Dėkojame visiems ekspertams, kurie su didelė aistra ir išmintimi dalyvavo mūsų sesijoje. Taip pat dėkoju ir kolegoms deputatams. Manau, kad šita informacija buvo labai naudinga, ypač ruošiant ataskaitą dėl pasaulinės ekonominės ir finansų krizės padarinių besivysančiam šalims. Ir be abejo, aš esu labai dėkingas visiems pasisakiusiam. Ir, žinoma, ruoždamas pirmą, e, pirmą projektą turėsiu menį visą šitą išgirstą informaciją. Ir vėl, e, gerbama pirmininkė, ponia Žaly, toliau pirmininkau šiam posėdžiui. Merci, Ačiū dabar. Toliau analizuosime pasaulinės ekonominės ir finansinės krizės poveikį besivystančioms valstybėms. Dabar pono Gerero parengtą pranešimą svarstysime šiuo klausimu. Taigi, ponė mm, Gerero, jums dešimčiai minučių žodis. La primera. Ačiū, pirmininkė. Čia mano pirmasis pranešimas kaip sakiau, projektą pristatysiu kitame mūsų komiteto susitikime. 2007 metais prasidėjo ekonominė ir finansų krizė, kurios poveikis ypatingai pasireiškė 2008 metais ir po Lehman Brothers krizės, nuo kurios praėjo metai ypatingai suaštrėjo. Per šį laiką kai kurios šalis jau pradėjo išbristi iš ekonominės krizės ir mes šį bei tą jau pastebėjome. Pirmiausiai pastebėjome, kad besivystančios šalis e, nėra šios krizės priežastis, bet besivystančios šalis labiausiai e, pajutė pasiekmes šios krizės. Antras dalykas, kad Tai, kas iš pradžių buvo finansinė krizė ir buvo sakoma, kad besivystančiam šalim neturės ypatingos įtakos, nes besivystančios šalis nedalyvavo e, stipriai pasauliniai finansiniai sistemai. Visgi pamatėme, kad šita krize per pastarosius metus tapo ekonominė, socialinė, vystimosi ir net humanitarinė krize. Trečias akivaizdus dalykas - tai, kad besivysančios šalis šią krizę patiria visose savo veiklos rytise. E, mažesnis jų ekonominis augimas, e, padidėjo nedarbas, e, nukrito jų žaliavų kainos, sumažėjo jų komercinės galimybės, prekybos galimybės. E, turi mažesnę prieigą prie tarptautinio finansavimo, kenčia nuo protekcionistinės reakcijos iš išsivyščiusių šalių pusės, e, sumažėjo jų emigrantų perlaidos, kaip matėme, jie gauna mažesnės išornės e, investicijas ir taip pat šalis donorės mažina e, subsidijas vystimuisi. pasaulinės krizės situacijoje fiskaliniai stimulai, likvidumas, finansinė sistema. Visos šitos priemonės buvo taikomos beveik vien išsivyščiom šalim, maždaug 25, e, 25 šalim, lyginant su viena š, besivystančia šalimi. E, Todėl kai kurios šalis jau dabar išbrenda iš krizės, o besivystančios šalis kuo toliau, tuo labiau um, patiria tragiškas šitos krizės pasiekmes. Išsivyščiusiam pasauliu šitą krizę buvo toks kaip ir negandų laikotarpis ilgame gerovės laikotarpyje, o besivystančiam šalim tai yra tiesiog praraja, kurioje. Uh, prarado dešimtmečius kovos su e, neturtu ir prarado tuos, visą tą pažangą, kuri buvo pasiekta. Mano ataskaitoje tikrai, ataskaita tikrai nebus toks tikrai protokolas to, kas dabar vyksta. Net Čia kalbama ne tik tai apie krizės padarinius, priešingai tai yra dokumentas, kuris komisija ir taryba skatins veikti tokioje situacijoje. Šita ataskaita stengsis e, suteikti Europos parlamentui balsą tam, kad Europa greičiau ir efektyviau reaguotų į šias problemas. Dabar reikia atsakymų, nes būtent dabar ta problema yra aštriausia. Atsakymų reikia jau 2010 metais, netgi galbūt ir 2009. -aisiais. Atsakymas negali būti tiesiog viena kokia nors izoliuota priemonė, nors ta priemonė ir būtų labai įspūdinga Mums reikia viso rinkinio sprendimų, impulsų iš visų šalių narių, iš, iš tarybos, iš komisijos. Pirma, valstybės narės turi laikytis įsipareigojimų 0,25-0,7 vėliau. Dilema yra ne ne ar geresnė pagalba, ar blogesnė. Dabar dilema yra, kad nebūtų mažiau tos pagalbos, kurios buvo prižadėta. Antras sprendimas ar pasiūlymas būtų, kad dabar reikia taikyti naujus rekursus, siekiant padėti besivystančiam šalim. Reikia ieškoti tų naujų šaltinių. Per paskutinius metus kalbėjome apie finansinių. Uh, operacijų rodiklius. Panašu, kad dabar bandoma skatinti pačią finansinę sistemą, bet mes norėtumėm, kad šitie rodikliai būtų skirti tam, kam ir buvo sugalvoti. Tai būtent pagalbai vystimuisi. Pavyzdžiui, Prancūzija, Belgija, Senegalas, Austrija, Brazilija, Čilė, Norvegija, Italija, Ispanija, Junktinė karalystė e, subūrė tarptautinę darbo grupę, kad įvertintų šio rodiklių, e, šios rodiklius. Reikia kalbėti ne tik tai apie šitus rodiklius, bet ir kitus, kurie kovoja su klimato kaita, transportu CO2 emisijomis, nes būtent čia taikomas tas principas, tas, kuris teršia, tas ir moka. E, Vokietija nusprendė tuo tas lėšas skirti transportui, o, o Ispanija lėktuvų bilietams. Trečia, dauguma besistančių šalių gauna daug lėšų iš pervedimų, iš perlaidų. E, Šit, už, perlaida, už šias perlaidas neturėtų būti taikomas kažkokios sankcijos nei už siuntimą, nei už gavimą. Tam, kad per atinačius penkerius metus sumažintumėm siuntimo kaštus. Taip pat reikėtų vykdyti e, vystimosi planus, kur, kuriuose žodį galėtų tarti ir pačios e, besivystančios šalis. Turiu galvoje infrastruktūros programą, transporto infrastruktūros programas, kurios yra būtent ekonomikos varomoji jėga. Ir kaip šiandien iš ryto kalbėjome, bus peržiūrėta kotunų sutartis Taigi reikia tobulinti ekonominės partnerystės e, dokumentų susitarimus, ypač Afrikos regione. Penkta, reikia kovoti su mokestiniais rojais. Šiandien taip pat apie tai buvo kalbėta. E, Norvegija kovoja, stengiasi kovoti. Kitos šalis - Čilė, Ispanija, Norvegija e, dirba tą, tą linkmę. Šešta, Europa turi reformuoti institucijas. Nekarta šiandien buvo pasakyta, ten, kur yra geresnis valdymas, ten yra didesnis vystimasis, tenais mažesnės neturtas, ten yra e, tampresnis ryšys tarp e, vystimosi ir tos e, naudos, kurią patiria patys piliečiai. Šitas valdymas turi vykti tose konkrečiose šalyse, bet taip pat ir daugia šalėse institucijose, pasaulinėse e, institucijose, tarptautinėse institucijose. Tos institucijos, kuriuose priimami svarbiausi sprendimai dėl ekonominio vystimosi, turi dalyvauti šiuose sprendimuose, pavyzdžiui, Tarptautinėme valiutos fonde. Kitais metais, kada bus peržiūrėmi tūkstantmečio tikslai ir kitais metais bus kovos prieš su neturtu metai, tais metais turime pasiekti, kad G20 priimtų e, aišku konkretų sprendimą, kaip bus priimti šitie tūkstantmečio tikslai. Ir galiausiai turėtų būti proga, kad e, besivystančios šalis pasiektų tai, ką kartojo e, profesorė Traorė nekarta šiandien. Nereikia gailėti šalių, kurios yra neturtingesnės, Reikia jiems suteikti galimybių, kad jie vystytų, kad to šalis vystytųsi ekonomiškai, e, patys stengtųsi ir pagal savo galimybės siektų demokratijos ir geresnio gyvenimo. Ačiū. floor is yours. Do you want to ask some question? Yes. E, prašome, galima užduoti klausimų. Thank, thank you, Madam President. And Thank you to my dear uh, colleague. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū kolegai už tokį tikrai veiksmingą pristatymą, kaip jis dirbs kaip pranešėjas. Kalbant apie pasaulinę finansinę krizę ir jos poveikį besivystančiam šalim ir apskritai vystimosi politikai, reikėtų užduoti savo klausimą, ką darys Europos parlamentas, ko mes imsimės. Labai dažnai tikimės, kad kiti kažką darys, tačiau reikia kažką veikti ir patiems. Gal pasikartosiu, bet šiuo atveju, man atrodo, tas pasikartojimas tik tai reiškia patvirtinimą savo nuomonės. Todėl pasakysiu, kad mes privalome užtikrinti, kad visi partneriai laikytųsi tos prievalės skirti 0,7 procentus BNP ir skirti tai kaip pagalba besivystančioms šalims. Taip pat turime toliau uh, siekti TBT ir mes, kaip sąjunga ir kaip atskiros valstybės narės, turime grįžti prie perlaidų klausimo, spręsti jį. Ir tikrai yra gėdinga, kad iš perlaidų kažkas užsidirba tokius didžiulius pelnus, užsidirba tiek daug. O taip pat nepamirškime ir susitarimo Kopenhagoje dėl klimato kaitos, kuris turbūt bus pasiektas, tad tame kontekste taip pat nepamirškime, kad reikia galvoti apie besivystantį pasaulį. Kai kurie sako, kad na taip vienos šalis turtingos, kitos ne, bet aš nesu ekspertas, jei tavo šalies BNP yra mažesnis, tai ir tavo procentinis indėlis į klimato kaitos projektą bus taip pat mažesnis. Tai, tai reikia nuolat akcentuoti, kad panaikintumėm tam tikrus prieštaravimus. Šios popietės diskusijos buvo labai svarbios, nepamirškime to, ką sakėme. Jei nereformuosime sistemos dėl mokesčių rojų, tai nieko neišspręsime, nes per juos vėl eis didžiuliai srautai pinigų. Taip pat labai svarbu yra ir užtikrinti, kad tie ekonominės partnerystės susitarimai, kurie parašyti, pasirašyti, kad jie būtų vykdomi ir kad jie tikrai nepakenktų jokiai e, AKR valstybei. Kol kas tokių patikinimų mes neturime. Taip pat, kaip sakė kolega iš TVF, reikia reformuoti EIB, tai buvo jau sakyta ne kartą, nes jei norime veiksmingesnių investicinių projektų, turime reformuoti EIB, e taip pat ir TVF. Dar vienas dalykas, pirmininkė, turime užtikrinti, kad mūsų išorės veiksmai remtų mūsų vystimosi politikos tikslus, o ne priešingai. Ačiū. Dėkoju, žodis komisijai. Ar norite pasisakyti? Ne? Puiku. Tuomet galbūt baigiamosios pono Gerero pastabos. Turiu du komentarus. Pirmiausia, dėl komisijos ir vėliau ponui Kačmanui atsakysiu. Tikiuosi, kad tada, kai mūsų šitą ataskaitą jau bus pateikta, komisija labiau reaguos. Nes, kaip jau sakiau, norėčiau, kad parlamentas pastumėtų komisiją imtis priemonių, e, kovojant su ekonominės ir finansinės krizės e, pasiekmėmis besivystančiame pasaulyje. Iš tikrųjų, ne parlamentas gali, turi suteikti priemonių tom šalim kovoti su krizės padariniais. Taigi tikiuosi, kad kitame komiteto susitikime e, komisija labiau priims tuos pasiūlymus ir aktyviau reaguos. Dabar į pono Kačmano komentarą. Atsakydamas norėčiau pasakyti, kad mes dabar turime labai daug galimybių tam, kad priimtumėme sprendimus, kuriuos bus sudėtinga priimti atsižvelgiant į, į, į dabartinę krizę. Dabar labai, labai visi susirūpinę, reaguoja labai aktyviai ir va šito tokio susirūpinimo reakcijos po kelių metų gali nebelikti, nes išsivyščiusios šalis jau nebeturės problemų dėl krizės. Todėl būtent dabar reikia reaguoti, būtent dabar ne vėliau. Per paskutinės savaitės mes stebėjome labai daug rūpešių keliančius ženklus. Pirmasis tas rūpesti keliantis ženklas yra tas, kad ECOFIN susitikė susitikimas su ponu Braunu, kai buvo kalbama apie finansinių operacijų rodiklius, vietoj, kalbant, vietoj to, kad būtų kalbėta apie tai, buvo kalbama apie finansinę pagalbą. Antras rūpesti keliantis ženklas yra tas, kad kuo arčiau Kopenhagos susitikimas, tuo toliau sprendimai tuo labiau nutolsta tie sprendimai. Labiausiai išsivyščios šalis, kurios turėtų prisimti įsipareigojimus Kopenhagoje ir kitos šalis, e, šalis, kurios labai daug išmeta CO2 e, emisijų, e, lik ir traukėsi nuo įsipareigojimų ir galimų kaštų. Mes šitame komitete nekartą apie tai kalbėjome ir dar kartą kalbėsime, kad bes, išsivyšiusios šalis padėtų besivystančiam šalims įveikti klimato kaitos padarinius ir adaptacijos ir su šitų padarinių sušvelninimo prasme. Todėl dar kartą kartoju, būtent dabar yra tas momentas, kai reikia veikti, dabar yra tas galimybių momentas Būtent dabar visos institucijos, taryba, komisija, parlamentas e, turėtų dirbti kartu, būtent dabar, kai reikia ir kai turime postumį tai padaryti. Ačiū. Dėkoju. Dabar pristatysiu koordinatorių posėdžio išvadas pranešėjų paskirimas. Nusprendėme, priemėm sprendimą dėl pranešimo savo iniciatyvą dėl EIB mandato, dėl to diskutavom su EIB pirmininku vakar, taigi renksime pranešimą šią temą ir tai bus susiję su banko mandato vidurinio laikotarpio peržiūra kitos nuomonės dėl 2008 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešimą rengs APP. Mes rengsime pranešimą AFETui dėl komisijos komunikato apie ES ir Latino Amerikos partnerystę ir prašysime taikyti sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. Dėl skiriamų komisarų klausimų, tai yra vystimosi komisaro parlamentas renks komisarų klausimus, jei neeilinė taryba priims sprendimą gan greitai, greičiausiai tai vyks šios savaitės pabaigoje. Aišku, kyla problemų dėl laiko, todėl kad mėnesio pabaigoje daugelis mūsų parlamento narių vyks į Angolą, Junktinės parlamentinės asamblėjos susitikimą todėl klausimams yra numatyta 25 lapkričio diena. Sustikimas vyks Strasbūrė tarp 8-11 valandos vakaro. Dar nusiūsime pirmininkų visiems informaciją apie tai, beje sprendimą priėmė pirmininkų sueiga ir mūsų paprašyta tam tiem klausimam parengti penkis prioritetinius klausimus, į kuriuos turės atsakyti skiriamieji komisarai. Koordinatoriai sutarė dėl penkių prioritetų, aš juos dabar paskaitysiu angliškai. Achieving the Millennium Development Goals by 2015 and implementing the Millennium Declaration and in particular the provisions and commitment on human rights, good governance and the rule of law, as well as ensuring ongoing momentum for Development Cooperation after 2015 based on the assessment of the achievements and shortcomings of past development cooperation policy. Two, ensuring that the Antras prioritetas - užtikrinti, kad ES vystimosi politika koncentruosis maisto saugumą, tvarės, so, tvarų socia, socioekonominį ir politinį vystimąsi besivystinčiose šalise, taip pat, kad bus įtraukiami uh, ir politinio valdymo klausimai aktualūs besivystančiom šalim ir tokiu būdu turi būti užtikrinta, kad visa tai netaptų ES išras veiksmų dalimi. Taip pat užtikrinti, kad tai būtų suderinama su pagrindiniam ES vertybėm - partnerystė, nusavybė, pagarba žmogaus teisėm ir teisės viršenybė. Trečias suderinti su kitomis Europos politikos rytimis, vystimosi politikos tikslus, remiantis 208 straipsnio iš ES funkcionavimo sutarties. Taip pat spręsti klimato kaitos klausimus besivystančiose šalyse, taip pat e, aptarti ir humanitarinę pagalbą. Taip pat kovoti su pasaulinės finansinės krizės padariniais besivystančioms šalims, finan, spręsti finansavimo vystimuisi klausimus, tiek oficialios pagalbos vystimuisi, tiek neklausimus, taip pat kovoti su nelegaliais pinigų srautais ir korupcija. Pasikeitus, pasikeitus nuomonėmis su panu Mičel, kalbame apie DCI, priemonė vystamo bendarbiavimo ir numatoma reglamentavimo procedūra su tikrinimo išlyga ir Nirdieva pasiūlė, kad būtų numatyta, jog parlamentinės priežiūros principas būtų taikomas. Ar jūs pritarėte tam, kad būtų uh, teksto toks pakeitimas paskutinė minutė su parlamentinė priežiūra. Man atrodo, kad tikrai būtų gerai tai padaryti. Ačiū. Koordinatoriai taip pat patvirtino struktūrą klausimams renkti, kad būtų atsižvelgta į šios principus. Visų pirma, dėl paskirtųjų komisarų klausimo, kad būtų atstovavimas tarp frakcijų ping-pongo um, principų, o ne uh, kiekvien, kiekvienam atskiras laikas skirtas, uh, kai bus kalbamasi su paskirtaisiais komisarais. Dabar dėl kitų posėdžių darbo atvarkės koordinatoriai išanalizavo įvairius pasiūlymus dėl o, to, ką, kokius pasiūlymus pateikė kitos organizacijos vystoma bendradarbiavimo srityje taip pat, kas yra siūloma mums teisės reikalų klausimai siekiama kreiptis į teisės tarnybą, kad būtų galima pa paaiškinti, kaip Lisabonos sutarties įgaliojimas nuo gruožio pirmos įtakos parlamentinės priežiūros galimybės, kai eina kalba apie ties aktų prieimimą, ypač vystomojo bendradarbiavimo srityje, atitinkamai taikant komitologijos procedūrą taip pat. E, Europos investicijų bankui taip pat reikia atitinkamai numatyti Mm, daugiau lėšų, kad jis galėtų geriau teikti paskolas besivysančiams valstybėms. Reikia pasiremti esamais tyrimais dėl to, kiek yra pirminėmis žaliavinėmis prekėmis spekuliuojama ir koks yra to poveikis. Toliau, dėl 2010 metų tvarkarašio mes tvirtinsime klausimų ir delegacijų, kurias organizuosim 2010 metais kalendorių. Dabar dėl pagalbos parlamentarams mes nusprendėme, kai, kadangi mes esame vystimosi komitetas, dirbti kartu su Concord organizacija, kad ne vien tik tai mūsų komitetas, bet taip pat ir AFET ir INTA galėtų taip pat gauti šio, šios organizacijos rekomendacijas. Ir Concord renks atviras dienas lapkričio 17 dieną parlamente ir visi esate kviečiami dalyvauti. <clears throat> Na, o dabar eisime prie kito darbo tvarkės punkto. Kalbėsime apie padėtį Somalyje ir apie nustatytas tam tikras specialias ribojamasias priemonės tam tikriem fiziniam ir juridiniam asmenim, subjektam ir įstaigom. Junktinių tautų saugumo tarnyba 2008 metais nusprendė priimti papildomas sankcijas dėl Somalio. Šiandien kalbėsime apie tam tikros šių sankcijų dalies įgyvendinimo, priimant e, teisės aktus, konkrečiai tarybos e, dokumentą. Ir e, visa tai bus, aišku, glaužiai susijęs su Lisabono sutarties įsigaliojimu. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, kad jis pristatytų savo pakeitimus ir visą procedūrą. Ponas Filip Kašmarek. Prašau. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie mm, tai, kaip pasikeis darbas įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir aš tikrai noriu nuo to ir pradėti, nes mūsų laukia labai rimti pasikeitimai. Lisabono sutarties įsigaliojimas lems, kad pavyzdžiui, šio reglamento atveju reikalingas bus naujas teisinis pagrindas 250. 215 sutarties straipsnis taps juridiniu pagrindu ir padėtis bus sudėtinga ta prasme, kad, aišku, taryba iki lakušio 31 dienos nepatvirtins šio reglamento. Tuomet komisija turės pateikti naują pasiūlymą, kuris būtų paremtas jau naujų teisinių pagrindų. Panaši situacija bus ir Zimbabvės atveju. Mes apie tą pranešimą kalbėsime Strasbūrė kitame komiteto posėdėje. Dabar 215 straipsnis, kokių kelia problemų. O mes labai dažnai sakome, kad Lisabono sutartis išplečia, išplečia išplečia Europos parlamento galės. Šiuo atveju tai yra visiškai priešinga situacija. Kolegė Strifler yra atsakinga um, pranešėja šiuo klausimu, tačiau jį uh, negalės užtikrinti, kad pranešimas būtų patvirtintas iki lakščio 31 dienos. Ir kadangi pagrindinis atsakingas komitetas yra lybė ir jis negalės patvirtinti to pranešimo iki lakščio 31 dienos, tai mums irgi nereikėtų tvirtinti nuomonės dėl pranešimo, kuris tiesiog neegzistuoja. Uh, pagal dabar, dabartinės nuostatas e, yra numatyta e, konsultacijos procedūra, tačiau to nebebus. bus Kiek žinau, Lybė komitete taip pat vyksta panašios diskusijos, taip pat yra tariamasi su e, Teisės reikalų tarnyba. Tam, kad būtų galima išsaugoti, išsaugoti Europos parlamento įtaką, galimybę daryti įtaką priimant tokius sprendimus, aš manau, mes turėtumėm parengti visų pirma žodinį klausimą tarybai ir komisijai dėl, ir po to būtų galima galvoti apie rezoliuciją po diskusijų. Tai būtų didžiulė atsakomybė ir mums ir atsakingam komitetui. Tokiu būdu mes galėtumėm išreikšti savo poziciją, savo nuomonę. Dar noriu pridurti, kad konsultacijų procedūra bus neprivaloma. Tai yra, taryba neprivalės tartis su parlamentu įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Taigi, konsultacijos bus nebeprivalomos. Mes taip pat galime pasakyti, kad diskusijos dėl šio reglamento prasidėjo pagal Nico sutartį. Ir tuomet mes turime tam tikrą moralinę teisę dalyvauti šio klausimo svarstymę, net jeigu ta procedūra bus ir nebeprivaloma. Lybė komitetas turėtų pateikti tokį pasiūlymą, tai yra žodinį klausimą komisijai lapkričio mėnesį ir mes turėtumėm paremti tą mintį, nes tokiu būdu mes taip pat turėsime galimybę išsakyti savo poziciją. Dabar dėl turinio. Sankcijų klausimas mūsų komitetui yra labai svarbus. Mes nekart apie tai kalbėjome. Tai labai svarbus klausimas ne tik tai mum, bet ir visam parlamentui, nes eina kalba apie tai, kokiu, kiek yra įmanoma sankcijas panaudoti veiksmingai prieš tokius režimus, prieš tokias santvarkas, kur realiai tos sankcijos reikalingos. Nu, vienas iš tokių pavyzdžių būtų Somalis, bet e, Zimbabvė galėtų būti kitas pavyzdys. Ir atsakymas nėra paprastas į šį klausimą. Jungtinių tautų saugumo taryba parengė dabar sąrašą mm, asmenų, subjektų, kuriems būtų taikomos tokios sankcijos. Kol kas mes nežinome, kuriems konkrečiai subjektams būtų sankcijos taikomos. Mes tik tai žinome, kokio tipo subjektams ir organizacijoms tos sankcijos būtų taikomos. Mes nekartą tą klausimą kėlėme savo diskusijose. Uh, tai būtų asmenys, kurie kelia pavoją saugumui, kurie pažeidžia ginklų embargo. Ponas Gerero paminėjo tokius pavyzdžius. Pavyzdžiui, Tai yra žmonės, kurie um, sukuria tokią situaciją, kuomet net humanitarinę pagalbą suteikti neįmanoma. Uh, tai būtent tokių asmenų atžvilgių būtų pritaikomos sankcijos, būtų išaldomos jų lėšos ir neišduodamos jiems vizos. Paskutinė sankcija yra tik tai Europos bendrijos kompetencijai ir tik dėl šios sankcijos yra tariamasi su Europos parlamentu. Yra tam tikro abejonių dėl bendro pobūdžio sankcijų, bet aš manau, kad Europos parlamente yra toks bendras konsensusas, jog tikslinės sankcijos nukreiptos prieš konkrečius asmenis um, būtų daugumos palaikomos. Pavyzdžiui, Somalio atveju turėtumėm paremti tokias tikslinės sankcijas Na, nebent e, negalėtumėm išskirti, kurie tie asmenys turėtų būti, prieš ką turėtų būti pritaikytos tos sankcijos, bet galbūt komisija turi um, daugiau informacijos apie Junktinių tautų saugumo tarybos atliktą darbą, kurie tai būtų konkrečiai asmenys, prieš ką būtų pritaikytos sankcijos. Dabar dėl pakeitimo du dalykai. Visų pirma, eitų kalba apie veiksmingumą, efektyvumą. Mes labai dažnai kalbame apie tai. Aš manau, tam, kad sankcijos būtų veiksmingos, mes turime visų pirma geriau o, išanalizuoti ir dažniau įvertinti, ar tokios sankcijos duoda po, kažkokio tai poveikio. Ir tuos įvertinimus, tos analizės turėtų atlikti nepriklausomi ekspertai. Tokius nepriklausomus ekspertus galėtų paskirti ir Europos parlamentas. Aišku, kad jų įvertinimai turėtų būti prieinami Europos parlamentui. Antras klausimas. Mes turime būti labai atsargus. Turime būti labai atsargus ir nepažeisti tarptautinių normų, standartų, žmonių teisių. Turime turėti omenyje, kad net jeigu eina kalba apie asmenys, kuriems tos sankcijos taikomos, jie vis tiek turi tam tikras teises. Ir jeigu ir bus kažkokie asmenys įtraukiami į tokį a, a, sąrašą, kam bus taikytinos tos sankcijos, vis tik tai mes turime pasirūpinti, kad jie, tų žmonių pagrindinės teisės būtų garant, kad nebūtų pamiršta, kad jie irgi turi tam tikras teises. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kokie kokios būtų procedūros vienus ar kitus asmenys, kuriem taikytinos sankcijos, būtų galima išbraukti iš sąrašo, kokia, kaip būtų tai daroma ir čia vėlgi parlamentas turėtų būti reguliariai informuojamas apie tai. Taigi, noriu akcentuoti, kad ne vien tik tai apie naujų asmenų įtraukimą į sąrašą, bet ir apie asmenų išbraukimą vienų ir kitų iš to sąrašo taip pat parlamentas turi būti privalomai informuojamas. Ačiū. Euh, Ačiū. Gal komisija galėtų pristatyti mums visų pirma analizę žiūrinio požiūrio taško, o po to gal dar būtų galima plačiau mūsų papasakoti apie tai, kas vyksta Junktinių tautų saugumo taryboje dėl šių sankcijų. Thank you, Madam Chairman. I'm uh, Albert Straver. I'm working in the... Ačiū dirbu Europos komisijos išorinių santykių direktorate. Mes paruošėme šį pasiūlymą pagal Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją, kuriai jau suėjo metai. Žinoma, tuomet, kai buvo rašoma, buvo nežinoma, ar bus pasirašyta visų valstybių narių Lisabono sutartis, ar nebus pasirašyta. Dabar situacija šiek tiek pasikeitė ir mes turime paklausti savęs, koks bus kitas mūsų žingsnis. Kaip tas tarybos pasiūlymas ir tas projektas turėtų būti pakeistas. Galiu pasakyti, kad iš, iš komisijos pusės vienintelė teisinė bazė, kuri tinkama dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tai būtų 215 straipsnis dėl Somalio ir Zimbabvės pasiūlymų, bet taip pat ir dėl Al-Qaidos ir Talibano sankcijų pasiūlymų, kurie visi šitie pasiūlymai buvo svarstomi praeitą savaitę. Jeigu tai lybė komitete. Jeigu toksai buvo jūsų klausimas, tai galiu pasakyti, kad būtent 215 straipsnis būtų ta teisinė bazė. Ir pakeistų šitas Tai pakeistų 63.1, e, 63.8 dalį. Galiu pasakyti tiek, kad labai daug kas priklausys ir nuo parlamento, nes 215 straipsnėje numatyta, kad turi būti e, bendri pasiūlymai e, saugumo politikos ir užsienio reikalų atstovo ir komisijos. Tai bus taip ir naujovė numatyta sutartyje, nes kol kas dabar tokio dalyko nėra numatyta ir jokiame kitame Lisabono starties straipsnėje nėra jokio panašus ekvivalento. Taip pat norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė pranešėjas dėl, įvert, dėl poreikio įvertinti. Manau, kad svarbu nepamiršti, kad Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos paremtos septintų hartijos straipsnių yra privalomos visom valstybėm narėm, todėl nebūtina turėti vykdyti kažkokį vertinimą e, jungtin, ES lygmenių. Pati Junktinių tautų saugumo taryba nusprendžia, ar tą priemonę reikia taikyti ar pakeisti pagal rezoliuciją tai daroma, tas vertinimas daromas po metų, Taigi, New York'e tikriausiai jau dabar yra apie tai kalbama. Žinoma, jeigu sankcijas taiko pati ES e, autonomiškai, tuomet, žinoma, galima numatyti tam tikrą vertinimo procedūrą. Bet kadangi tos sankcijos yra privalomos pagal tarptautinę teisę, tai tikrai e, nereikia būtent kalbant apie Somalį vykdyti to vertinimo. Ir paskutinis dalykas. Nežinom, ar yra sąrašas žmonių ar, ar subjektų, įmonių, kuriams yra taikomos sankcijos jungtinėse tautose. Žinau, kad jeigu rytoj bus sudarytas toksai sąrašas, jungtiniai ES negalės e, jo taikyti, nes mes neturime atitinkamų teisės aktų. Tiesiog reikia naujų, e, naujo reglamentavimo, naujų teisės aktų. Ir Junktinių tautų saugumo taryba greičiausiai laukia, kol ES bus pasiruošus ir tada tik tai pateiks tą sąrašą. Tad jeigu norite pirmą pamatyti sąrašą, tai tikriausiai būtų sudėtinga mūsų valstybėm narėm, kurios neturi dar prieimusios atitinkamų teisės aktų. Ačiū. Ponas Kešman. Um, I'll, I'll brief, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, aš kalbu socialistų frakcijos vardu ir tikrai dirbsiu kartu su pranešėju. Girdėjau, ką jis sakė apie naują teisinį pagrindą, bet visi šitie pasikeitimai turės bus svarstomi omnibusu. Tad bus parengtas specialus pakeitimų dokumentas. Nepritariu pranešėjui ir tam, ką jis sakė dėl tolesnio darbo. Tai yra, kad nereikėtų iki gruodžio pirmos patvirtinti dokumento, nes Libija jo netvirtins. Aš tam nepritariu. Nepaisant to, kad teisinis pagrindas pasikeis, bet iki to laiko mūsų komitetas jau bus patvirtindamas šį dokumentą pareiškę savo politinę nuomonę. Ir tuomet šios nuomonės pagrindu mes galėsime ginčytis ir dėrėtis. Kitas komitetas, kiek žinau, dabar ginčijasi dėl to, ar mano rengiamas dokumentas turi tek, patekti į naują sutartį ES ar į seną, bet na, ne apie tai reikėtų ginčytis. Kol kas dar turėjome Nicos sutartį ir vienai par kitaip turime priimti tuos sutarties pokyčius ir juos kiek galima geriau išnaudoti savo labui. Todėl aš manau, kad mes turime patvirtinti savo poziciją, nepaisant to, kad vėliau ji nebus tvirtinama parlamentinėje sesijoje. Dar norėčiau pasakyti, man šiek tiek juokinga kalbėti apie tą specialų jį įgaliotinį. Neva bandom pasakyti, kad dar bus ir žemesis įgaliotinis, ir vidutinis įgaliotinis ir taip toliau. Visi komisijos atstovai yra tie specialūs, aukštieji įgaliotiniai. Todėl gal ir geriau galėtumėm tą asmenį vadinti mūsų atstovų užsienio, e, kla, užsienio politikos klausimams ir saugumo klausimams. Tiesiog keiskim pavadinimą. Tad išorės reikalų ir saugumo atstovas arba pareigūnas galės dirbčiais klausimais, kad bus privalomos septintos skyriaus priemonės valstybėse narėse. Bet būtent dėl šių priežasčių turime pritarti pranešėjo pirmam pakeitimui. Jei paskaitysit jį atidžiai, jis sako, kad komisija turi įvertinti šio reglamento įgyvendinimą. Na, o tai komisija ir turi visuomet daryti. Jie turi prižiūrėti, reglamentas perkeltas tinkamai ir jis tinkamai gyvendinamas. Tad tai visai logiškas sprendimas. Tik pranešėjai turiu pasakyti dar vieną dalyką. Galbūt mes šiek tiek per daug optimistiškai esame nusiteikę, kai reikalaujame uh, kasmet atlikti kažkokį vertinimą. Gal geriau sakyti, kas du metus, tuomet gausim geresnių rezultatų ir galbūt nereikėtų kelti per daug griežtų reikalavimų komisijos personalui. Dėl antro pakeitimo noriu paklausti, jis yra priedas 11 straipsnio 3a daliai. Ten sakoma, kad parlamentą komisija turi nuolat informuoti apie kiekvieną procedūros žingsnį, taip pat ir galutinį sprendimą. Suprantu, kad turi informuoti apie galtinį sprendimą, tačiau ar tikrai būtina informuoti apie procedūros kiekvieną žingsnį, kiekvieną etapą? Ar iš vis praktiškai tai yra įmanoma? Aišku, siekis yra gražus, tačiau nepamirškime to, kas praktiškai yra realu. Ačiū. Pone Stifler? Aš tik norėjau padėkoti ponui Kašmarėkui ir Lybės sekretoriatui. Tikrai pritariu tai išsakytai pozicijai. Um, iš tikrųjų, terminas pateikti pakeitimus yra pernelik trumpas. Ir aš pasakyčiau už tą procedūrą, kad reikėtų žodinio klausimo ir po to rezoliucijos. Dabar dėl um, pana Mišel pozicijos dėl Zimbabvės aš tikrai irgi pritariu išsakytoms mintims. So, thank you. And... Taigi, ačiū. Turiu keletą pasiūlymų dėl procedūros. Lybė komitetas priims paskutinį sprendimą dėl procedūros rytoj. Turime susiplanuoti dviem scenarijais. Jeigu Libė komitetas nuspręs priimti šitą ataskaitą iki. E, lapkričio pabaigos galėtumėm laikyti savo darbo tvarkės ir balsuoti lapkričio 23 dieną. Tada pakeitimams terminas būtų rytoj, lapkričio 11 dieną, 18 valanda. Jeigu Libio komitetas pateiks klausimus, e, tai tie klausimai bus skirti ir Somalio, ir Zimbabvės dosie. Ir angliškoji versija Zimbabvės dosie jau buvo išdalinta, išplatinta ir pranešėjas pranešė, kad pritarė Libio komiteto įsitraukimo iš Zimbabvės ataskaitą. Tada Libė balsuotų šį 12 dieną, šį ketvirtadienį. Manau, kad praktiškai neįmanoma būtų susijęti Dievo komiteto su šitais klausimais. Tada Deve turėtų klausimus pateikti Libio komitetui iki rytoj vakaro, rytojus vakaro. Jeigu nebus balsuojama, tada galima pateikti e, laišką su paaiškinimais. Dėl laiško galėtų susitarti koordinatoriai raštu. Laiške prašytumėm, kad DV po, būtų atsižvelgta į DV požiūrį E, svarstantos klausimus ir ruošiant rezoliucijos projektą. Ar sutinkate su tokiu pasiūlymu? Gerai, ačiū. Tada jį ir imsime įgyvendinti. Ačiū. Taigi, vystimosi komiteto faktų nustatymo vystasi Baglandešą. Šitą klausimą mes nukeliame, nes atsakovas deva. E, nes pranešėjas išėjo. Ar yra kitų klausimų, kas nors nori ko nors paklausti? Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu švedų kalbą, jei leisite. Šiame komitete esu daug kalbėjus apie žuvininkystės susitarimus ir ryšį tarp tokių susitarimų ir vystimosi politikos. Gruodžio pirmą dieną nuo 9 iki 10 valandos aš rengiu pusryčius e, kartu su Švedijos gamtos apsaugos organizacija ir mes pristatysime jų ataskaitą apie tokius žuvininkystės susitarimus ir jų ryšį su vystimosi politika. Dėkoju. Mūsų kito posėdžio data yra pirmadienis, lapkričio 23. Susitikimas vyks Strasbūrė nuo 7 iki pusės 9 vakaro. Taip pat vyks posėdis trečiadienį, lapkričio 25 dieną nuo 8 vakaro iki pusės 12. Briuselėje kitas posėdis vyks ketvirtadienį, gruodžio 10 dieną nuo 9 ryto iki 12.30. Dėkoju visiems, baigiame posėdį. Ačiū.